no Shall we go? quería darlo. Thank you all. Thank you all the colleagues. Dėkuoju kolegos, dėkuoju jums visiems. Labą dieną, sveiki visi susirinkę. Tęsame Toliau eilinį e, lybę posėdį, kuris tęsiasi nuo vakar iki e, rytojus. E, ir dabar eilinis darbo tvarkės punktas šiame paskutinėme prieš vasaros atostogas posėdyje ir dabar sveikinu Lieto, Lietuvos atstovus, kuriuos nuoširdžiai sveikiname atvykusius. E, pona e, teisingumo ministrą, pona Bernatonį ir Lietuvos vidaus reikalų ministrą, pona Barakauską. Būkite pasveikinti. Dėkuoju, kad atvykote. Ačiū, kad esate pasirengę pristatyti Lietuvos e, pirmininkavimo prioritetus. Aš ypatingai e, dėkoju, kad e, pas mus atvyko e, ponas Barakauskas, kadangi jis pasidalino su manimi, kad turėjo sveikatos problemų ir vis dėlto prie mūsų prisijungė, kad galėtų įvykdyti savo pareigą ir pristatyti Lietuvos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus. Lietuvos pirmininkavimas vyksta labai svarbių e, laikotarpių, kai vyksta e, ir artėja prie pabaigos labai svarbios dėrybos, e, kurios turėtų būti užbaigtos iki 2014 metais vyksiančių rinkimų į Europos parlamentą. Ir duomenų apsaugos paketas, Europolo naujasis reglamentas bus e, diskusijos dalis, mūsų lūkesčiai labai dideli. Mes artėjame prie finišo tiesiosios šiuose darybose. Jei šių užduočių nebaigtume, e, pirmininkaujant Lietuvai, E, teks dar intensyviau padirbėti iki mūsų kadencijos e, pabaigos. Todėl esame pasiryžę glaudžiai bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė ir dabar suteiksiu žodį ponui Bernatoniui. Ne, e, tuomet suteiksiu žodį pirmiausia vidaus reikalų ministrui ponui Beiliui Barakauskui. Prašau, žodis jums. Labą dieną, mėlyjeji. Aš labai džiaugiuosi, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko. Ačiū ponas pirmininkė, gerbiami Europarlamento nariai, komiteto nariai ir visi čia susirinkę. Dar kartą noriu pasakyti, kalbai džiaugiuosi, galėdame šiandien būti priešais jūs ir atstovauti ES tarybai. Dėkoju man pirmininkė už suteiktą žodį ir galimybę jums pristatyti šį pusmetį ES tarybai pirmininkaujančios Lietuvos prioritetus, pagrindinius planuojamus darbus bei svarbiausius mūsų visų laukiančius iššūkius vidaus reikalų srityje. Kaip žinote, tai yra pirmas kartas nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, o mes įstojome į Europos Sąjungą 2004 metais, kai pradedame pirmą kartą pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Noriu pasakyti, kad tai yra didžiulė garbė, puikiai galimybė ir nepaprastai didelė atsakomybė. Ir tai yra tikrai didelis iššūkis Suprasdami mums tenkančią atsakomybę, skyrėme ypatingą dėmesį bei pastangas ruoždamėsi šiam svarbiam įvykiui. Tikiu, jog esame pasirengę užtikrinti tolesnį, sklandų ir veiksmingą ES tarybos darbą ir tęsti glaudų bei efektyvų bendradarbiavimą su šio parlamento nariais. Veiklos testinumas bei nuoseklumas, sąžiningas tarpininkavimuose dėrybose ir visų svarbiausių veikėjų įtraukimas į šį procesą – tai esminiai principai, kuriais vadovaudomėsi savo pirmininkavimo metu mes sieksime pagrindinę įsikelto tikslo – kurti patikimą, augančią ir atvirą Europą. Kartu noriu pabrėžti, kad mūsų pirmininkavimo trejeto 18 mėnesių programos ir joje iškeltų tikslų įgyvendinimą. Aktyviai sieksime pažangos dėrybiniuose procesuose, prioritetą teikdami svarbiausiems šiuo metu uždaviniams stiprinti ES gebėjimus įveikti ekonominius, finansinius ir socialinius iššūkius. Tarybos darbas teisingumo ir vidaus reikalų srityje be abejo taip pat bus orientuotas į šiuos tikslus bei paremtas mano paminėtais principais. Norėčiau pabrėžti, kad po Lisabono sutarties glaudaus, glaudus tarybos ir parlamento bendradarbiavimas tapo ypatingai svarbus, siekiant užtikrinti sklandų teisėkuros darbo tvarkės įgyvendinimą teisingumo ir vidaus reikalų srityje nuo mūsų sugebėjimo dirbti kartu noriu pabrėžti nuo mūsų sugebėjimo dirbti kartu priklauso daugiau kaip penki šimtai milijonų europos sąjungos piliečių bei visų europos sąjungos aplankančių žmonių saugumas jų teisių ir laisvių apsauga bei gerovė. Kartu esame įsipareigoję visiems Europos piliečiams ir privalome siekti rezultatų, kurie atspindėtų teisėtus jų lūkesčius Kadangi dabartinis teisėkuros ciklas artėja prie pabaigos ir Lietuva bus paskutinė pilna pusmetį prieš ateinančius Europos parlamentus rinkimus pirmininkaujantį valstybę, matau aišku abipusį interesą sėkmingai užbaigti dėrybas dėl kuo daugiau svarbiausių teisės aktų projektų. Esame pasiryžę sąžiningai atstovauti tarybą dėrybose su ES parlamentu dėsime visas pastangas rasti veiksmingus ir visiems priimtinus sprendimus. Nuoširdžiai taip pat tikiu, jog ir Europos parlamentas lygiai taip pat yra nusiteikęs aktyviam ir konstruktyviam bedardarbiavimui, ką supratau iš ankstesnių susitikimų čia besilankydamas Briuselėje. Aš ir mano kolega Teisingumo ministras esame čia šiandien ne tik tam, kad pristatytumėm savo pirmininkavimo prioritetus, bet kartu tikimės išgirsti ir svarbiausių jūsų prioritetus bei interesus. Labai svarbu, kad gerai suprastumėm vieni kitus nuo pat pradžių ir sugebėtumėm pakloti pamatą atvirai ir patikimai partnerystiai tarp visų institucijų. Ir noriu dar pabrėžti, kad iš vienos, viena iš svarbiausių tai yra Europarlamentas ir mūsų veikla kūruojantis ir padajantis lybė komitetas ir jo pirmininkas. Ačiū labai. Dabar aš pakalbėsiu trumpai apie prioritetus ir taip horizontalūs klausimai. Vidaus reikalų prioriteto pristatymą norėčiau pradėti paliesdamas keletą horizontalaus pobūdžio klausimų iš šio pusmečio darbo atvarkės, kurie yra itin svarbus visai teisingumo ir vidaus reikalų sryčiai Tai daugiametė finansinė programa 2014-2020 metais. Vienas iš tokių klausimų be abejo yra besitečiančios dėrybos dėl naujos daugiametės finansinės programos. Siekdami užtikrinti sklandų finansinės paramos testinumą priemonėms įgyvendinančioms vidaus reikalų srities politikos tikslus privalome iki šių metų pabaigos pasiekti galutinį sutarimą dėl vidaus reikalų finansinių reglamentų. Iš savo pusės galiu pažadėti, jog dėsime visas pasangas užbaigti dėrybas su parlamentu dėl likusių neišspręstų klausimų ir kaip galima greičiau patvirtinti teisės aktus, kurių pagrindų bus užtikrintas vidaus reikalų srities sklandus finansavimas naujoje finansinėje perspektyvoje. Stokholmo programa. Stokholmo programa yra esminis visą apimantis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimo, kuris tebėra vienas iš svarbiausių ES tikslų pagrindas. Todėl tolesnis šios programos ir joje nubrėžtos darbo tvarkės įgyvendinimas išliks ES tarybos veiklos teisės vidaus reikalų srityje pagrindų ir Lietuvos pirmininkavimo metu. Kartu reikia turėti omenyje tai, kad 2014 metais metai yra paskutiniai Stokholmo programos galiojimo metai. Tai verčia ne tik suaktyvinti pastangą sėkmingai užbaigti jos įgyvendinimą, bet ir pradėti galvoti apie galimus ateities ES politikos tikslus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Todėl, atsižvelgdami paskutinės Europos teisingumo ir, ir vidaus reikalų vadovų susitikimus, inicijuosime politines diskusijas dėl ES teisingumo ir vidaus reikalų srities politikos vystimo gairių ateityje, siekdami skirti deramą dėmesį likščiolinių pasiekimų konsolidacijai ir kryptingam, strategiškai į rezultatus orientuotam požiūriui. Šį klausimą esame įtraukę į šio mėnesio, kaip jūs žinote, 18-19 dieną Vilniuje vyksiančio neformalaus teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimo darbotvarkę, kuriame labai tikiuosi sulaukti ir jūsų, ponas pirmininkė. Jūs pažadėjote ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien pakartojate, kad jūs atvyksite į šį labai svarbų renginį. Labai labai ačiū Jums asmeniškai. Vidaus reikalai. Vidaus reikalų srityje pirmininkavimo metu ypatingą dėmesį skirsime išorės sienų apsaugos teisėtos migracijos, teisė, teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu klausimams. Tad toliau ir norėčiau kiek detaliau pakalbėti apie svarbiausius prioritetus bei iniciatyvas kiekvienoje iš šių sričių bei pristatyti su jomis susijusius Lietuvos pirmininkavimo planus ir tikslus. Veiksminga ES išorės sienų apsauga vienas iš Lietuvos pirmininkavimo prioritetų siekiant kurti patikimą, atvirą ir saugią Europą. Ir tai bus veiksmingas ES išorės sienų valdymas ir jų apsauga. Efektyvių išorės sienų valdymų yra suinteresuotas ne tik Šengeno erdvės valstybės, vykdančios išorės sienų kontrolę, bet visos valstybės narės, kurios panaikino arba ateityje panaikins savo vidaus sienų kontrolę. Išorės sienų valdymas yra veiksminga priemonė kovojant su nusikalstamumo apraiškomis, tokiomis kaip terorizmas, nelegali migracija, tarpvalstybinis nusikalstamumas, tuo pačiu sustiprinant saugumą ES viduje. Todėl pirmininkavimų metu planuojame skirti daug pastangų bei laiko pažangiai valdomų sienų, teisės akto paketo svarstymui. Pirmosios valstybių narių pozicijos parodė, kad yra nemažai nuogastavimų dėl galimo siūlomo sistemų kaštų ir naudos santykio, ypatingai dėl registruoto keliautojo programos. Akivaizdu, kad laukia sudėtingos dėrybos Todėl pirmininkavimo laikotarpiu esame numatę intensyvų šio teisės aktų paketo svarstymo ES tarybos darbo grupėse grafiką ir sieksime maksimalaus progreso. Taip pat darbuotojai turėsime ir pasiūlymą dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienos stebėjimo, vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorioje sienų valdymo agentūros koordinuojamo operatyvų bendradarbiavimo taisyklės. Puikiai suprantame, kad šio teisės akto svarba, todėl jo nagrinėjimui taip pat skirsime daug dėmesio ir dėsime visas pastangas, kad teisingumo teismo įpareigojimas, apie kurį jūs žinote, būtų įvykdytas kaip įmanoma greičiau. Keletą žodžių apie Šengeną. Norėčiau pabrėžti, kad esame labai dėkingi savo pirmininkavimo trajeto partneriai Airijai ir jums čia Europos parlamente už surastą sprendimą dėl Šengeno valdymo teisės aktų paketo, kuris kartu leido išjudinti ir įstrigusias dėrybas dėl kitų svarbių teisėkuros iniciatyvų. Dabar apie migraciją. Siekiant kurti atvirą Europą, labai svarbu užtikrinti veiksmingos ES migracijos politikos įgyvendinimą. Esu įsitikinęs, kad sąžiningiems trečiųjų valstybių piliečiams atvykstantiems į ES dirbti bei mokytis, nori pakartoti dirbti ir mokytis, turi būti sudaromos palengvintos atvykimo procedūros Efektyvi migracijos valdymo politika taip pat prisidėtų prie Europos ūkio atsigavimo bei darbo rinkos poreikių patenkinimo ir taip pat padėtų vystyti ekonomiškai augančią stiprią Europą. Todėl pirmininkavimo prioritetinį dėmesį skirsime teisėkoros teisėtos migracijos rytyje. Džiugu, jog per Airijos pirmininkavimą dėrybose su parlamentu buvo praktiškai sutarta dėl sezoninių darbuotojų direktyvos ir ženkliai pasistumėta link susitarimo dėl įmonių viduje perkeliamų darbuotojų direktyvus. Puikus jūsų pranešėjų pono Jekolino ir pono Morajas darbas suteikia mums gerą pagrindą tęsti dėrybas, tad tikiuosi, kad aktyviai dirbdami kartu išspręsime likusias detalės ir artimiausių metų šios direktyvos bus priimtos. Taip pat sieksime maksimalaus progreso, nagrinėjant komisijos pasiūlymą dėl studentų ir mokslininkų direktyvos ir tikimės konstruktyvaus darbo su jūsų pranešėja ponia Vikstram žinoma pirmininkavimo metu skirsime atitinkamą dėmesį ir kovos su nelegalia migracija klausimams. šioje srityje išskirčiau europos sąjungos veiksmų plano europos sąjungos veiksmai susiję su migracijos spaudimu strateginės atsakomosios priemonės atnaujinimą. dabar apie vidaus saugumą. didinant sąjungos atvirumą kartu reikia dėti vis daugiau pastangų siekiant užtikrinti jos piliečių bei svečių saugumą. Tik garantuotami saugumą galėsime išlaikyti patikimos Europos įvaizdį. Todėl tarp svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo prioritetų bus ir iniciatyvos skirtos gerinti teisės saugos institucijų bendradarbiavimą ir be abejo stiprinti kovą su organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu bei terorizmu. Dabar keletą žodžių apie Europolo reglamentą. Tai vienas svarbesnių iniciatyvų, pasiūlymas dėl naujos teisėjai saugos bendradarbiavimo mokymo agentūros Europolo reglamento. Tai yra pirmasis svarbus teisėkuros pasiūlymas nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, kuris akivaizdžiai įtakoja valstybių narių teisėjai saugos institucijų bendradarbiavimą kovoje su sunkiais nusikaltimais bei organizuotų tarptautinių nusikals atstamumu ir bendrą ES vidaus saugumo situaciją apskritai. Žinau, jog Europos parlamentas taip pat labai atsakingai vertina šią iniciatyvą. Taryba savo ruoštų taip pat aktyviai pradėjo darbą svarstant šį pasiūlymą eksperimentinėme lygyje. Daugelis valstybių narių vykusioje taryboje Luksemburgė išreiškė nepritarimą siūlomam agentūrų sujungimui. Norėčiau jūs visus patikinti, kad mūsų pirmininkavimo tikslas – sklandi ir ženkli pažanga, nagrinėjant šį pasiūlymą taryboje tiek ekspertinių, tiek ir politinių lygių. PMR direktyva dar vienas daugeliu valstybių narių labai svarbus teisėkuros pasiūlymas šioje srityje. Tai direktyva dėl ES keleivio duomenų įrašų. PNR duomenų perdavimo mechanizmas yra funkcionuoja ES išoriniuose santykiuose per dvišalius susitirimus su Junktinėmis Amerikos valstijomis, Australija bei Kanada. Todėl manau, kad ES yra tiesiog būtina nustatyti ir vidaus teisinį reguliavimą šioje srityje. Mes dedame daug vilčių į tolesnės diskusijas su lybė komiteto šiuo jautriu klausimu ir aš prašyčiau asmeniškai, gerbiamas pirmininkė, žinant šio klausimo svarbą, kad jūs mums padėtumėte ir iš karto už tą pagalbą nuoširdžiai dėkoju. Teigiu, kad bendrų konstruktyvių diskusijų pagalba galima rasti sprendimą, kuris leistų užtikrinti maksimalę privačių asmenų duomenų apsaugą. Kova su terorizmu viena iš aktualiausių ir pavojingiausių grėsmių ES ir jos piliečių saugumui. Ir tai yra be abejo terorizmas. Todėl pirmininkaudami ES tarybai skirsime atitinkamą dėmesį ir kovos su terorizmo klausimui, ypatingai įvairiems ekstremizmo prevencijos radikalizacijos teroristų verbavimo bei terorizmo finansavimo problemų aspektams taip pat labai jautriam vadinamajam užsienio kovotojų klausimui. dabar apie kibernetinį saugumą yra labai daug naujienų galbūt aš apie jas visas nekalbėsiu bet pirmininkavimo metu skirsime vis didesnį dėmesį tampančiam kibernetinio saugumo klausimui Šią temą planuojame diskusiją neformaliame ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime, taip pat kituose formatuose. Kartu norėčiau pabrėžti, kad kibernetinė sauga yra globalaus pobūdžio iššūkis, todėl dėsime daug pastangų sprendimo paaiškai ir ne tik ES viduje, bet ir bendraujant su svarbiausiais strateginiais ES išorės partneriais. Keletą žodžių apie išorės politiką. Plėtodami ES išorės politiką, teisingumo ir vidaus reikalų srityje sieksime toliau stiprinti sektorinį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, tęsime politinius dialogus su svarbiausiais ES strateginiais partneriais, pirmininkavimo metu rengsime tradicinius tvr ministrų formato susitikimus su jungtinėmis amerikos valstijomis rusija bei vakarų balkanų valstybėmis. be to savo pirmininkavimo europos sąjungai tarybai metu matome gerą galimybę plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą tvr srityje su rytų partnerystės šalimis. abipusio pasitikėjimo pagrindu kartu su šiomis valstybėmis sieksime stiprinti europos sąjungos vidaus saugumo erdvę ir plėsti ją už sąjungos išorinių sienų. Šiuo tikslu Lietuvos pirmininkavimo metu surenksime pirmąjį ES ir rytų partnerystės šalių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimą glaudesnė sektorinio bendradarbiavimo klausimams aptarti. O dabar gerbiami ponai, gerbiami Europarlamento nariai, Komiteto nariai, labai nuoširdžiai dėkoju Jums, galbūt už netrumpą kalbą, bet aš norėjau pasakyti kuo daugiau, kad kuo mažiau būtų klausimų ir noriu paprašyti, kad viskas vyktų sklandžiau, paprašyti, kad leistumėte pirmininkę žodį suteikti mano kolegai Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui Juozui Bernatoriui, kuris pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus teisingumo srityje. Ačiū Jums labai. Ačiū. Okay. We thank you for your presentation, Minister Barakauskas. E, Ministre Barakauskas, dėkojame Jums už šį pristatymą. E, bus labai malonu matyti su Jumis kitą savaitę Vilniuje neformaliame vidaus reikalų ir teisingumo ministrų e, susitikime. Dabar žodis Jums, ponės ministrė Bernatonė. Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai mano kolega vidaus reikalų ministras ponas barakauskas pabrėžė mūsų norą glaudžiam bendradarbiavimui su jumis dirbant ties mums tenkančia didele teisingumo vidaus reikalų srities darbotvarke. Aš norėčiau prisidėti prie šio pageidavimo ir išgirsti jūsų požiūrį į atskirus darbotvarkės klausimus. Laiko daug neturime ir mūsų bendradarbiavimas turi būti nepriekaištingas. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už pagalbą, rengiantis pirmininkavimui, ypatingai už surenktą vertingą susitikimą su komiteto pirmininku ponu Aguilar, įvykusi dar kovo mėnesį. Tikimės, kad pirmininkavimo metu ir toliau palaikysime glaudžius ir draugiškus ryšius. Atsižvelgiant į tai, kad Stoholmo programa ypatinga dėmesį skiria ES piliečių interesams ir poreikiams ir į tai, kad 2013 metais yra paskelbti Europos piliečių metais. Pirmininkavimo metu didelį dėmesį skirsime asmens teisų apsaugai, lygių teisų ir galimybių užtikrinimui, diskriminacijos mažinimui. Toliau tęsime ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos darbus. Stiprinsime asmens duomenų apsaugos teisinę bazę. Siekiant atkreipti dėmesį Europos pilietybę ir piliečių metus gruodžio viduryje, Vilniuje bus organizuojamas Europos piliečių metų uždarimo renginys. Renginio tikslas yra apibendrinti atliktus darbus ir pasiektus tikslus susijusius su ES piliečių teisėmis, taip pat numatyti ateities gairias šioje srityje siekdami augančios Europos tikslo ypatingą dėmesį skirsime toms teisingumo srities teisėkuros priemonės, kurios galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo skatinimo. E, būtent tokia svarbi ir sudėtinga iniciatyva kurios tikslas yra balansas tarp asmens teisių užtikrinimo ir ekonomikos augimo skatinimo reaguojant į globalizacijos ir informacinių technologijų plėtrą, yra duomenų apsaugos paketas. Duomenų apsaugos reforma yra vienas iš svarbiausių pirmininkavimo prioritetų teisingumo srityje. Tęsime tiek reglamento, tiek direktyvos kaip paketo nagrinėjimą. Tesdami kolegių airių darbą, tikimės esminės pažangos dėrybose dėl reglamento ir sieksim sutarimo tarp valstybių narių taryboje dėl kai kurių jo aspektų, taip pat tęsime darbą dėl direktyvos, kuri nustatys specialias taisyklės teisėsaugos sektoriui. Visgi svarbu pažymėti, jog su duomenų apsaugos reforma susiję klausimai yra labai sudėtingi. Jos pasiekmes bus ilgalaikės ir įtakos daug skirtingų veiklos ryčių. Todėl reikia elgtis atsargiai ir pasiūlymus nagrinėti labai atidžiai. Manome, kad neturėtume aukoti teisės aktų kokybės siekdami greito rezultato. Žinome, kad duomenų apsaugos paketui yra nustatingas labai ambicingas tvarkaraštis, todėl pažadame visas savo jėgas ir pastangas varstant šį pasiūlymą. Esame pasirengę konstruktyviam dialogui su šio paketo pranešėjais, ponu Albrecht ir ponu Drucas. Siekiant sąjungos finansinių interesų apsaugos stiprinimo baudžiamosios teisės priemonėmis turime tiek jau pradėtą svarstyti, tiek ir dar laukiamų iniciatyvų. Pradėsiu nuo pačios bendriausios ir geriausiai siekiamą tikslą atspindinčios direktyvos dėl kovos su sukčiavimu, kenkiančių sąjungos finansiniams interesams. Pasiūlymas itin aktuolus norint užtikrinti vieningą ir efektyvę sąjungos biudžeto apsaugą, pasinaudojant baudžiamosios teisės priemonėmis. Kaip žinote, taryba pasiekė bendrai požiūrį dėl direktyvos projekto. Siekdamos kompromiso valstybės pažymėjo savo išlygas dėl tokių klausimų, kaip pasiūlymo teisinis pagrindas, sukčiavimo apibrėžimas, baudžiamosios sankcijos ir senaties terminai. Šiais ir kitais aktualiais klausimais taryba jau yra pasiruošusi pradėti dėrybą su Europos parlamentu pagal įprastą teisėkuros procedūrą. Lauksime būsimo komitetų pranešimo, kad galėtume pradėti bendro sutarimo paieškas, tačiau jau dabar esame pasiruošę neformaliems kontaktams su atsakingu pranešėju ponu Aguilar. Neatsiejamas nuo minėtos direktyvos yra ir būsimas komisijos pasiūlymas dėl Europos prokuratūros įkūrimo. Lisabono sutartimi tam buvo sukurtas specialus teisinis pagrindas. Tuo tarpu įvairios diskusijos šio klausimu tęsiasi jau gerą dešimtmetį. Mūsų tikslas yra pradėti dėrybas dėl šio naujo pasiūlymo ir užtikrinti konstruktyvę jų eigą. Šis klausimas bus sudėtingas bei pareikalaus nemenko valstybių narių ir kitų Europos institucijų dėmesio ir laiko. Viename pakete su pasiūlymu dėl prokuratūros bus pasiūlymas dėl Eurojusto struktūros reformos. Abu šios pasiūlymus taryboje planuojame svarstyti paraleliai. Diskusijas darbo grupėje pradėsime jau rugsėjo mėnesį. Direktyva dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosiomis teisės priemonėmis prisidės prie patikimos Europos kūrimo. Pirmininkavimo metu šiai direktyvai bus skiriamas prioritetas. Instrumentas labai svarbus siekiant užtikrinti euro ir kitų valstybių narių valiutų stabilumą ir deramą apsaugą nuo padirbinėjimo pirmininkavimo metu planuojame palaikyti aktyves ir konstruktyves dėrybas taryboje dėl šio dokumento, siekiant bendro požiūrio. Esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir jo pranešėja ponė Makintai. Pirmininkaujantį valstybę dirbs su direktyva dėl nusikalstamų būdų įgyto turto konfiskavimo ir susigražinimo siekiant pasiekti sutarimą su Europos parlamentu iki metų pabaigos. Manau, kad šiuo pasiūlymu ES lygių prieimus minimales taisyklės dėl nusikalstamų būdų įgyto turto išaldymo ir konfiskavimo būtų žengtas didelis žingsnis, užtikrinantis, kad nusikalsti nebūtų pelninga. Esame pasirengę tęsti labai intensyves dėrybas su Europos parlamentu ir pranešėja ponė Makoviai ir tikimės, kad mūsų bendros pastangos padės rasti visoms suinteresuotoms pusėms priimtiną sutarimą dėl viso direktyvos teksto. Labai džiaugiamės Airijos pirmininkavimo metu pasiekta pažanga dėrybose dėl Europos tyrimo orderio. Dar prieš trejus metus valstybės narės pateikė šią iniciatyvą, siekiant įgyvendinti Stoholmo programą įtvirtintą tikslą sukurti vieningą, išsame įrodymų rinkimo baudžiamosiose bylose sistemą. Manau, kad Europos tyrimo orderis būtų naudingas praktinis instrumentas, stiprinantis bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. <clears throat> Pirmininkavimo metu esame pasirengę tęsti aktyvų darbą su Europos parlamentu ir pranešėjų ponu Melo, kad rastume visas šalis tenkinantį bendrą sutarimą. Labai svarbu parodyti, kad nepaisant šių dienų iššūkių, Europa išlieka atvira. Taigi, kaip jau minėjo mano kolega ponas Barakauskas, vienas iš horizontalaus lygio prioritetų yra ryšių su rytų partnerystės šalimis stiprinimas ir vystimas, to bus siekiama ir teisingumo srityje. <clears throat> Nuo pat pirmininkavimo pradžios tapo aišku, kad mums reikės dirbti su klausimais, kurie nėra įtraukti į pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkę, bet kurie tapo aktualūs šiomis dienomis. Aš kalbu apie atskleistą informaciją apie JAF nacionalinio saugumo agentūros vykdytą sekimo programą, kuri pagristai kelia daug sudėtingų ir rimtų klausimų, ypač dėl jos poveikio ES piliečių teisėms. <clears throat> Dialogas su JAV partneriais yra prasidėjęs vakarykščių susitikimų Vašingtone. ES ambasadoriai antrą kartą diskutuos šiuo svarbiu klausimu rytoj. Gerbiami Europos parlamento nariai, tai yra pagrindiniai Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai teisingumo srityje, kuriuos norėjau šiandien pristatyti. Teisėkuros ciklas artėja prie pabaigos, todėl mus turėtų vienyti bendras interesas sėkmingai užbaigti dėrybas dėl svarbiausių teisės aktų projektų aš pabrėžiau mūsų pasirengimą dirbti su jumis šiais svarbiais klausimais konstruktyvaus bendradarbiavimo dvasia. Tikime, jog bendradarbiaudami kartu pasiekisime užsibrieštus pirmininkavimo tikslus. Pabaigai pažymėsiu, jog laukiame komiteto narių atstovų atvykstančių į neformalų teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimą Vilniuje ateinančią savaitę. Tikimės, kad šis renginys bus visapusiškai naudingas, siekiant sklandaus ir produktyvaus bendradarbiajimo. Ačiū uždėmesi. <clears throat> Esu pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus bei išgirsti jūsų nuomonės ar komentarus apie mūsų programą. Thank you, thank you both. Dėkuoju, dėkuoju Jums e, abu ministrai, e, ponai Bernatoniai ir Barakauskai. E, jūs, e, mes suvokiame, kad e, jūs suvokėte savo galimybės, kaip galėsite prisidėti prie mūsų darbo šioje mūsų besibaigiančioje kadencijoje. O dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiam susitikimui yra skirta valanda ir 15 minučių, e, nes e, kaip, e, kitas darbo tvarkės punktas yra susitikimas su italų ministre. Todėl norėčiau paprašyti jūsų, kuo trumpiau, tuo geriau formuluoti savo pasisakymus. Taigi turėkite galvoje prieš prašydami žodžio. Prašau, EPP frakcijos vardu, e, ponia Matijas. Ačiū. Norėčiau pasveikinti e, Lietuvos e, ministrus mūsų posėdėje. Kalbėsiu trumpai. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs lankotės mūsų komiteto posėdyje. Kaip pirmininkas minėjo, jūsų pirmininkavimas sutampa su labai svarbiu laikotarpiu, kai turime užbaigti labai svarbius, e, svarbės dėrybas. Ir kaip jūs žinote, e, daugelis dosie buvo e, blokuojama ir ypač turiu galvoje Šengeno e, dosie. E, mes e, todėl turėtume dirbti čia labai intensyviai ir užtikrinti Europos piliečių laisvą judėjimą, pagrindinių teisų užtikrinimą ir kalbėjome apie migraciją, ekonominę migraciją E, buvo nagrinėjama mūsų e, pranešimuose ir jūs taip pat minėjote. Norėtųsi, e, kad migracija būtų sutvarkyta ir migracijos klausimai būtų sutvarkyti ypač asmenims atvykstantiems ir šio, į Europos sąjungą e, studijų ir stažuočių tikslais. E, taip pat Europolo klausimas. E, dauguma Europos partijų yra prieš Europolo ir Cepolo sujungimą, nes manome, kad čia nebus jokios naudos pasiekta o daugelis, e, o keletas e, valstybių e, narių norėtų, kad policijos pareigūnai mokomi būtų toliau toje puikioje mokymo institucijoje. Taip pat norėčiau paminėti labai svarbų duomenų apsaugos reglamentą ir keleivių E, duomenų įrašų e, klausimą. E, o taip pat nusikalstamų būdų įgyto turto išalimo ir konfiskavimo klausimas, kas yra labai svarbus klausimas, ir Europos arešto bei tyrimo orderių klausimas Kol kas nėra kalbama apie e, jaunų, jaunimo e, radikalizavimo klausimą. E, mes rengiame pranešimą šiuo klausimu. Taip pat siekiame, kad būtų išspręstas Romų tautybės žmonių integravimo klausimas. Ir norėčiau, kad plačiau šiek tiek nušviestumėte savo e, prioritetus e, šiais klausimais. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirmininkė, aš turiu porą klausimų. Vieną klausimą susijusi su e, finansiniu sukčiavimu. Jūs minėjote, kad pirmininkavimo darbo tvarkėje bus numatyta labai svarbių direktyvų, tačiau aš E, turiu e, galvoje e, piknaužiavimo rinką direktyvą, kuri yra labai svarbi. Ką tik buvo priimtas reglamentas šiuo klausimu ir aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad pasitikėjimo finansinėmis rinkomis atstatymas ES yra labai svarbus dalykas. Ir parlamentas e, yra vieningos nuomonės e, šiuo klausimu. Ir aš norėčiau žinoti, ką Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, ketina daryti šiuo klausimu ir kokie yra jūsų e, e, e siekiai užbaigti Airijos pradėtas dėrybas dėl šios direktyvos. Dėl diskriminacijos e, direktyvos. Ar ar yra dar kažkokių užmojų e, daryti pažangą šioje srityje, kadangi šis klausimas jau penkerius metus yra nagrinėjamas. Ir aš manau, turint galvoje 500 milijonų e, gyventojų Europoje, yra labai svarbus klausimas. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū e, ponams ministrams už e, E, pirmininkavimo e, prioritetų e, pristatymą. Aš linkiu Jums sėkmės ir jeigu Jūs įgyvendinsite savo prioriteto programą, tai tikrai pasitarnaus visiems ES piliečiams. Turiu keletą konkrečių klausimų. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, kad duomenų apsaugos klausimai bus sprendžiami kaip patet, paketas e, ir reglamentas bus kartu svarstomas su duomenų apsaugos direktyva. Taip pat turiu e, panašų klausimą e, savo kolegai, e, kas bus e, e, daroma antidiskriminacinės direktyvos atžvilgių. Nes tai yra svarbus prioritetas ir norėčiau pasakyti keletą žodžių apie teisės aktus, kurie buvo laikomi homofobiškais, taip pat dėl gėjų parado Lietuvoje. dėl diskusijų su Amerikos partneriais. Tiesa yra tai, kad kalba yra ne vien tik apie prizm skandalą. E, e, kalba eina ir apie tai, e, ką valstybės narės yra padariusios šiuo klausimu ir tai bus jų atsakomybė. Ir Porą klausimų e, ministrui Barakauskui. Turiu pripažinti, kad e, mano e, frakcijai tai nėra prioritetas ir mūsų nuomonė. Duomenų apsaugos direktyva yra svarbi. Tačiau Mums daug e, e, labiau rūpi klausimas dėl keleivių duomenų įrašų ir e, Rusijos santykio. Manau, galbūt tai net galima būti pavadinti neįmanomų dalykų. Kaip jūs žiūrite į Rusijos priemonės keleivių duomenų įrašų atžvilgių? Rumunija ir Bulgarija netrukus e, žengs į Šengeno e, zoną. Ir šios dvi šalis e, turi atitikti daug reikalavimo. Aš norėčiau žinoti, ar Lietuva, kaip pirmininkaujanti valstybė, turi kažkokią strategiją uh, E, kaip e, įkalbėti e, tas nelabai noriai vykdančias reikalavimus valstybės prie tų reikalavimų prisitaikyti. Ačiū, labai diena, gerbiami ministrai, džiaugiuosi, kad esate su mumis. Džiugu, kad esate pasirengę su mumis bendradarbiauti. Tai puikus e, startas pasiekti tikslų e, naudingų visiems e, piliečiams. Labai svarbu padidinti Europos piliečių pasitikėjimą antiterorizmo veiklos srityje. Ir Dėl e, pag, mes buvome e, sukrėsti e, antiterorizmo politikos atžvilgių, kai žmonės buvo atvežami ir kankinami kai kuriuose valstybėse. Ir yra vykdomi tyrimai Ir manau, kad jūsų šalis e, galėtų šiuo klausimu daug nuveikti. E, konkrečiau kalbėsime apie tai rugsėjo mėnesį. E, dėl CŽV veiksmų aš čia esu, jūs mane matote. Aš pakartosiu. Mes įvertinsime e, e, e, komisijos ir tarybos rekomendacijas parlamente. Kokiu imtis jūs iniciatyvų to prašymo iš parlamento atžvilgių Turiu galvoje centrinės žvalgybos e, e, valdybos veiksmus. Ar jūs esate atnaujinę tuos tyrimus? ir e, Europos duomenų kontrolės klausimų, taip pat dėl CŽV kalėjimų. Europ Europa galėtų atstatyti pasitikėjimą, e, piliečių pasitikėjimą e, šiais klausimas. Ir antrasis klausimas būtų, kokių iniciatyvų e, ketinate imtis laiško iš keturių valstybių dėl pagrindinių teisių stebėjimo mechanizmo tarp parlamentinėme e, susitikime e, ateinančiame susitikime apie tai e, ketiname kalbėti po atostogų ir kaip bus įgyvendinami taikinimo mechanizmai Europos Sąjungoje. Aš norėčiau priminti, jūs minėjote dėl keleivio duomenų įrašo. E, ačiū. Aš norėčiau e, paminėti keletą klausimų. E, klausimų neturiu, tik tai pastabėlė būtų. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią valstybę ir jos tikslus, kuriuos tikrai labai sveikinu. Dėl ES keliaivių duomenų įrašų aš remiu šį prioritetinį klausimą ir norėčiau pakomentuoti e, dėl susitarimo tarp ES ir Rusijos. E, čia turėtų būti pasirašyta daug e, dvišalių susitarimų ir turėtų būti pasiektas PNR susitarimas su kitomis valstybėmis. Ir aš esu labai dėkingas, kad jūs iškeliate šį klausimą. Ir aš tikiu, kad kibernetinis saugumas, kuris yra vienas prioritetų, yra klausimas, kuriam e, nevykusiai pasitarnavo labai daug kitų pirmininkaujančių valstybių. Ir reikėtų prisiminti, kad milijardai eurų e, pakliūna į nusikaltelių rankas e, per e, kibernetinius nusikaltimus. E, ir 21 amžiuje kibernetinis nusikalstamumas turėtų būti didžiausių prioritetų. E, mes esame pasirengę parodyti jums didžiausią e, paramą sprendžiant šiuos e, klausimus. Follow, we follow with other members. I, I, I, I suggest bear in mind two minutes each so that we can have. Uh... Aš dabar norėčiau dar paraginti trumpiau užduoti klausimus, kad abu ministrai galėtų atsakyti į klausimus. Sveikinu pirmuosius Baltijos valstybės ministrus ir dėkuoju už pristatytus prioritetus. Norėčiau paprašyti Jūs padėti mums pasistumėti dėl studentų ir mokslininkų atvykimo galimybių E, migravimo galimybių, e, taip pat dėl sezoninių darbininkų e, direktyvos. Jūs taip pat minėjote duomenų apsaugą. Aš čia norėčiau pasakyti, kad turėtume judėti į priekį šiuo klausimu galbūt turėtume atsiekti e, PNR e, e, duomenų klausimą nuo duomenų apsaugos direktyvos. Ir taip pat norėčiau paminėti vaikų teisų klausimas. Mes turėtume užtikrinti maksimalę duomenų apsaugą E, ir gaila, kad daugelis žmonių e, e, šiuose rūmuose nelabai supranta skirtumo tarp šių klausimų ir aš tikiuosi, kad jūs užkirsite kelią tokiems atvejams kaip prizm atvejais. Dėl Europos tyrimo orderio labai svarbu, kad užbaigtume šį darbą kartu su Europos arešto e, darbu. Dėkoju. Dėkoju, e, kad atkreipsite dėmesį į šios svarbiausius klausimus. Panas Enčia, aš norėčiau pasveikinti abu ministrus atvykus į Libių komitetą. Norėčiau palinkėti jums sėkmės ateinantį pusmetį. Esu bendra pranešėjas ir šešėlinės pranešėjas atsakingas už, iš, už pažangių sienų paketą. Norėčiau užduoti klausimą, kurį uždaviau ir tarybai. Daugiametiai finansiniai programai numatytas milijardų mažesnis finansavimas. Suma pažangiosiom sienom yra milijardas šimtas milijonų eurų. Kaip Jūs manote, ar dėl to sumažinimo e, vėluosime su įgyvendinimu pažangiųjų sienų paketo, ar apskritai to bus atsisakyta šito projekto? paketas e, nesusilaukė pritarimo Europos parlamente iš tam tikrų politinių frakcijų. Dėl to, kad ne visiškai aiškus naudos ir sąnaudos santykis, kalbant apie šitą paketą. Ir dar kitas klausimas, galbūt greičiau pastebėjimas negu klausimas. Kolegė Renate Weber tai minėjo. tai e, Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimas prie Šengeno erdvės. Gal tos valstybės yra geriau pasirengusios techniniu e, požiūriu. Anksčiau pirmininkavusios valstybės nuo 11 metų šį klausimą laikė vienu iš prioritetų. Gal jeigu to nebus darbo tvarkėje, tai nebus e, naudinga Rumunijai ir Bulgarijai šito komiteto narė, bet labai malonu pasveikinti savo šalies ministrus ir ačiū už e, prioritetų e, pristatymą. Ir mano klausimai labai trumpi, kadangi jau šiandieną kolegos juos paminėjo, bet tai tik įrodo, kad bendrai parlamente mums šitie klausimai rūpi, nesvarbu ar, ar šitas konkretus komitetas, ar, ar tiesiog bendros diskusijos. Tai vienas dalykas apie mm, efektyvinimą jungiant tam tikras institucijas tai ką jau mano politinės grupės koordinatorė ponia matjo minėjo apie E, Europolo ir Cepolo sujungimą. Ministras e, užsiminė apie, e, apie tam tikrus judesius taryboje, tačiau man būtų įdomu, gal jūs galėtume truputėlį pavystyti, kokia yra Lietuvos pozicija ir taip kalbant apie Europos piliečių apsaugą, apie kovą su nusikalstamumu, korupcija, kibernetinis saugumas, terorizmas, visa kita. Aišku, mes norim, kad mūsų piliečiai būtų kaip įmanoma saugus šitoje trapioje aplinkoje, bet įdomu, ar tas ekonominis sunkmetis ir apjungimas šitų e, dviejų institucijų, ar, ar jūs matote labiau privalumų ar labiau trūkumų. Ir kitas e, klausimas trumpai, kas irgi buvo paminėta, bet manau, kad visiems svarbu, tai yra kibernetinio e, saugumo klausimas ir tai, kad mūsų šalis netaip seniai patyrė taip tą vadinamą dydos ataką iš, iš kaip manoma, trečiosios ne Europos Sąjungos valstybės. Kaip jūs matote taryboje diskusijas dėl bendros Europos Sąjungos lygių sukūrimo sistemos, reagavimo sistemos? orientuojamos į tokius nusikaltimus. Arba galbūt kiti yra teigiančių, kad dydos atakos tai yra tarsi na, tokia skaitmeninė, skaitmeninė manifestacija ir galbūt net nenusikaltimas. Tai tiesiog jūsų matymas šio klausimo. Ačiū. Thank you, Chair. I'm reading in. Ačiū pirmininkė. Aš skaitau jūsų programoje, kad jūs ES e, e, pilietiškumo srityje stengiatės ginti, e, stengsitės užtikrinti ES piliečių interesus, bet kaip tai darysite, jūs nedetalizuojate. Dėl legalizavimo formalumo panaikinimų taip pat norėčiau išgirsti. Thank you. Ačiū. Aš taip pat e, sveikinu iš pirmosios Baltijos valstybės atvykusius atstovus. Ir taip pat norėčiau padėkoti už e, tai, kad ministrai atvyko pas mus ir užduoti jums E, klausimą, turint galvoje, kad mus neramina išorinės sienos, tai yra viena didžiausių mūsų e, problemų Europos Sąjungoje. Ar jūs ketinate e, svarstyti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, kad išspręstume šį klausimą. Ir taip pat, kas susiję dėl PNR duomenų susitarimo. E, šis susitarimas su jungtinėmis valstijomis gali būti labai svarbus instrumentas. E, gal jūs galite pasakyti, e, kokiu mastu susirūpinimas dėl saugumo sukėlė tokią situaciją, kai 7 milijonai nelegalių E, migrantų Europo, e, atsiprašau, jungtinėse valstijose e, taptų legaliais. Lietuvos atstovai jau išsakė savo prioritetus, tačiau aš norėčiau išgirsti plačiau apie, pavyzdžiui, nemokamą teisę, teisinę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems piliečiams, piliečiams su negale. E, nes tai yra e, svarbu ne tik Europai. Mes turime išplėsti šią galimybę e, prašantiems prieglopščio ir migrantams. Ar turite kokią nors nuomonę šiuo klausimu? Nes neturėtume kalbėti vien tik tai apie Europos piliečių teisės, bet ir apie pagrindinės žmogaus teisės. Turėtume palikti teisės, e, atsiprašau, turėtume palikti laiko ministro atsakymams. Um, Aš pasistengsiu labai trumpai. Keletas klausimų, apie kuriuos jau buvo kalbėta. Kokia yra Lietuvos nuomonė dėl Europolo ir Cepolo sujungimo? Ar jūs palaikote, ar ne? Antra, dėl taip vadinamųjų pažangių sienų projektų. Čia mes kada kalbame apie Europos Sąjungos ir ne Sąjungos, sakykime, piliečiai turėtų teisę įvažiuoti, išvažiuoti iš Europos Sąjungos pagal šitą pažangių sienų projektą. Ir trečias klausimas dėl Šengeno. Kokia jūsų nuomonė dėl Šengeno išplėtros, įtraukiant Bulgariją ir Rumuniją? Ar Lietuva Na, ar Lietuvai kelia kokiu nors e, rūpeščių dėl to, kad gali padidėti organizuotas nusikalstamumas e, Šengeno e, patekus Rumunijai ir Bulgarijai? Ir ar yra kokiu nors priežasčių, dėl kurių reikėtų nepriimti Rumunijos ir Bulgarijos? Ačiū. Na, paskutinis, ponas Bronks. Na, labai sveikinu tai, kad jūs suteikėte prioritetą išorės sienų apsaugai. Na, ir vėlgi, čia išorės sienų kontrolė eina kartu su kovo prieš terorizmą. Na, tikiuosi, kad jums ir pasiseks visą tai padaryti. Aš nežinau, ar vien dėl to, kad, man atrodo, vyksta didelis lobizmas dėl neligalių migrantų. Na, prisiminkime Frontexą. Na, Na, pavyzdžiui, jeigu nesuteikiama, ne, neleidžiama įvažiuoti tiesiog, o, suteikiami kažkokie dokumentai. O, na, na, čia jūs tiesiog pasakėte, kad o, e, taip daroma, stengiatės patenkinti vietos rinką. Na, aš nežinau, ar yra kokiu nors E, specialybių, e, kokias tiesiog reikėtų parengti tam tikrai rinkai. Aš nežinau, ar galima tiesiog e, rengti žmonės kaip kažkokius produktus, kuriuos pateiksime rinkai. Na, visa tai, žinoma, susiję ir su žmonių kontrabanda. Na, matome, kad daugybė klausimų buvo pateikta E, matote, kokį susidomėjimą sukėlė pirmosios Baltijos valstybės pirmininkavimas. Na, nežinau, man atrodo, kad laiko nebus tiesiog į visus klausimus atsakyti detaliai, tai tiesiog galbūt galite tiesiog apibendrinti e, viską. Na, e, gal pirmiausia, ponui Barakauskui žodis. Taip, labai labai labai ačiū. Aš žinot, aš esu labai laimingas, nes jūs esat labai labai plačiai įsigilinę į klausimus, kuriuos uždavėt man. Jie tikrai labai labai svarbus visai Europai ir aš pradėsiu atsakinėti pailiui. Pirmiausia, tai poniai Malinov. Aš sutinku su visu tą, ką jūs sakėte. O dabar į jūsų klausimą, kaip spręsime Cepolo klausimą, aš atsakysiu taip šių metų, jūs žinot, birželio 7-8 dieną, Liuksemburgoje vykusioje Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje dauguma valstybių pasisakė nepritarančios siūlomam agentūrų sujungimui, kaip ir jūs sakote. Kelios valstybės siūlė, kad reikia bandyti paieškoti sprendimo, kuris garantuotų šių dviejų agentūrų nepriklausomumą tačiau tuo pačiu sujungiant administracinius padalinius. Kelios valstybės informavo, kad jos svarstytų priimti CEPOL būstinę, kai 2014 m. kovo 1 d. baigsis nuomos sutartis su Didžiaja Britanija. Taigi, esant tokiai nuomonių įvairoviai, ministrai paragino komisiją persvarstyti pasiūlymą dėl sujungimo bei ieškoti kitų sprendimų dėl CEPOL ir teisėsaugos pareigūnų mokymų. Kol kas komisija savo nuomonę šių klausimų neįsakė. Norėčiau Jūs patikinti, kad taryba bendradarbiaus su Europarlamentu siekiant užtikrinti sklandų abiejų agentūrų darbą ateityje, kad išliktų mokymas ir kad būtų prieinama informacija Europole visoms valstybėms. Dabar taip iš pagrindinių klausimų aš galvoju, kad Renata, Renata Weber, Alde su kuria labai gerai pažįstamas uždavė tikrai labai du gerus klausimus. Ačiū Jums, gerbiama Renata. Aš labai trumpai pasakysiu dėl Šengeno erdvės plėtros ir kokių veiksmų pirmininkavimas žada imtis dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės. Aš suprantu, kad užsitęsęs klausimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos priimimo į Šengeno erdvę kelia nerima pirmiausia šitom dviem valstybėm ir kitom valstybėm, kurios kažkada tai buvo rytų vadinamajam blokė. Lietuva, kaip pirmininkaujantį ES tarybai valstybė, dės visas pastangas, patikinu Jūs, kad šis klausimas būtų įspreistas kaip galima greičiau. Gruodžio mėnesį taryboje šiam klausimui numatyta diskusija ir galimas sprendimas. Tai labai trumpai būtų tiek. Dabar į antrą jūsų klausimą. Aldės frakcijos, tai yra kokias pozicijas laikysitės dėl Rusijos reikalavimų Europos avialinijoms vežėjams pateikti ES piliečių keliaujančių oro keliais duomenys, dar kažkurie tai trys jūsų kolegos tą patį klausimą uždavė. Tai Rusijos reikalavimas dėl PNR sistemoje, kad reikia rinkti visų ES piliečių duomenys, turi būti apsvarstytas atsižvelgiant, noriu pabrėžti, į visus aspektus. Šiuo metu ES lygių, jūs žinote, vyksta dėrybos su Rusija siekiant, kad minėtas reikalavimas nebūtų taikomas ES subjektų atžvilgių tol, kol nebus sudarytas dvišalis ES ir Rusijos susitarimas kuris reglamentuoti turėtų keitimąsi keleivių asmens duomenimis šioje vietoje svarbiausia yra paminėti tai kad europos sąjungai reikalinga pnr direktyva kuri reglamentuos pnr duomenų naudojimą europos sąjungos viduje ir tai mes pirmiausia turime padaryti. sekantis klausimas labai platus bet aš misterio hirkofo nebematau gal jis išvažiavo tačiau apie kibernetinį saugumą uždavė dar keturi europarlamento nariai. Ir aš e, jums labai trumpai pasakysiu, kokios mums iškyla ES grėsmės. Apie tai, ką mes iki šiandien dienos net nežinome ir tie klausimai buvo aptarti pirmiausia su Junktiniam Amerikos valstijom ir kitom šalim, tai visiškai nauji dalykai. Aš keletą norėčiau jums paminėti, tai yra atakavimas energijos, vandens, šilumos ir dujų tiekimo sistemų tokiu būdu per kibernetinę saugą, jeigu jos nebus galima, praktiškai sustabdyti visų valstybių ekonominę ir net politinę veiklą. Aš pasakysiu taip, kad mes dėsime visas pastangas, kaip ponas Kirkofas sakė, kad kibernetiniam saugumui ir komisija, ir lybė komitetas, ir, ir valstybės narės visos kreiptų ypatingą dėmesį ir kad būtų priimti sprendimai, kurie galėtų užtikrinti maksimalę lų visos ES narių kibernetinį saugumą. Dabar klausimas buvo ponas Enciu. Kokią naudą iš šio paketo turės ES gyventojai? Kaip jūs gerai žinote, kad paketo nuostatos susijusios ne tik su ES piliečių kelionėmis, bet ir su trečiųjų šalių piliečių kelionėmis per ES išorės sienas. Todėl ES piliečių išorės sienų kirtimo tvarka Nesikeis, noriu dar kartą pabrėžti, kad nesikeis. Tačiau ES gyventojai pajus netiesioginę naudą, kadangi ES taps atviresnė ir tuo pačiu saugesnė. Svarbus yra ir tas faktas, kad keliaujančių srautai per išorės sienas nuolat auga, todėl nedengiant naujų technologijų turėsime skirti didelės lėšas į pasienio kontrolės punktų infrastruktūros plėtrą bei didinti juose patikrinamus atliekančio personalo skaičių. Šiuo metu sunku pasakyti, kiek prireiktų lėšų spręsti šiems klausimams atsisakius modernių technologijų, bet aš manau, kad šis klausimas jūsų užduotas ir iškeltas tikrai yra labai labai svarbus visai Europai ir visai, visiems ES narėms, kadangi srautai patenkančių į ES kiekvienais metais labai labai stipriai auga ir man atrodo mes tikimės nežinau per kurį laikotarpį kažkur tai apie 6 milijonus trečiųjų šalių piliečių kirs ES sieną. Dabar kokia yra pirmininkaujančio šalies nuomonė dėl pažangiai valdomų sienų paketo. Sutinku, kad tai nėra pigus projektas, gerbiamas Europarlamento nary ir rezervuota yra tik 1,1, kaip jūs sakėt, milijardų eurų, reikia atsižvelgti į Šengeno erdvės reikšmę ir atitinkamai investuoti. Ar saugumą noriu jūsų paklausti, galima? pinigais pamatuoti. Aš manau, kad tikrai ne. Nereikėtų pamiršti, kad sistema apima ne tik Europos Sąjungos valstybės, bet ir visas Šengeno valstybės ir sistemos kūrimo kaštai, vystant ir eksploatuojant sistemą atskirai kiekvienai valstybei, būtų nepalyginamai didesni. Nuolat augant trečiųjų šalių piliečių kelionių į ir iš ES skaičiui šių sistemų kūrimas yra tikrai labai efektyvi alternatyva pasienio kontrolės punktų infrastruktūros patikrinimus atliekančio personalo skaičiaus didinimui nes čia problema iš karto iškyla dėl papildomos darbo jėgos ir darbo jėgos kaštų. Dabar Romero Lopes klausimas dėl sienų apsaugos su trečiosiomis valstybėmis. Atsakymas bus labai trumpas ir aš perduosiu žodį mano kolegai ministrui Bernatoniui, bet jį dar norėčiau pakomentuoti. Visgi mes diskusuosime apie tai susitikime su rytų partneriais, jūs kaip žinote, su visais ministrais ir tai įvyks šių metų spalio 7-8 dienomis Luksemburgė. Kviečiu ir jūs visus, kuriuos domina šis klausimas, kad jūs prisijungtumėm ir kartu mes galėtumėm diskutuoti. Ačiū labai. Thank you, Minister Barakauskas, for the... Ačiū, ačiū ministrui Barakauskui. Taip pat daug dėkoju. E, ponui Bernatoniui, e, kad apibendrinsite e, savo atsakymus, kadangi turime dar nemažai punktų darbo tvarkiai. Ir paprašyčiau atsakyti, kaip galima bendriau, kad galėtume užbaigti dienos darbus pirmininke aš esu sužavėtas gerbiami komiteto nariai jūsų domėjimusi mūsų programa ir situacija lietuvoj e, daugybė užduota klausimų aš pasistengsiu labai trumpai bent e, šiek tiek į visus atsakyti tai pirmiausia europos parlamento narės vilon weber ir bild klausė apie duomenų apsaugos paketą mes tikrai keliame labai ambicingus sau uždavinius dirbsime kiek įmanoma su šiuo paketu, tiek direktyva, tiek ir e, reglamentu. E, tai bus darbo tvarkiai ir neformalios mūsų tarybos, ir formalios tarybos Luksemburgė. Ir e, gruodžio mėnesį matysime taryboje, kiek mums pavyks padaryti. Dėl Taip pat dėl pasiūlymo, dėl direktyvos, dėl pajamų iš nusik nusikaltimų išaldymo ir konfiskavimo. Mes labai tikimės, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpiu bus užbaigtos dėrybos su Europos parlamentu dėl šio teisės akto e, dėl lygių galimybių direktyvos arba e, antidiskriminacinės direktyvos, taip pat kaip ir Airija e, judėjo, taip ir mes judėsim darbo grupėje, toliau nagrinėsime nesutarimus dėl pačios diskriminacijos savokos ir panašiai. Dėl situacijos Lietuvoje buvo klausimas dėl gėjų parado, tai aš noriu pasakyti, kad jis Lietuvoje niekuomet nebuvo uždraustas, buvo diskusija tarp organizatorių ir Vilniaus municipaliteto dėl jo vietos. Dabar teismas tą klausimą įsprendė. Šio klausimo aš noriu pasakyti, kad kaip teisingumo ministras sistemingai susitinku su LGBT e, bendruomenės lyderiais, kalbamės tais klausimais ir noriu pasakyti savo nuomonę, kad šiuo klausimu Lietuvoje yra pasiekta per nepriklausomybės metus 20 metų didelė pažanga ir noriu pasakyti, kad vis dėlto parlamentą pasiekė vienpusiška informacija. Atvažiuokit, susipažinkit, parodysim, įsitikinsit, kad nėra taip, kaip yra kartais teigiama. Dabar dėl e, e, CŽV kalėjimų aš buvau jau susitikęs su pranešėja ponio e, flotre, mes kalbėjomės apie tai detaliau, aš noriu tik pasakyti tai, kad Lietuva iš šiam kontekste minėtų valstybių padarė daugiausiai. Mes atlikom išsamų parlamentinį tyrimą, buvo atliktas iki teisminis tyrimas prokuratūros, mes neradome jokių įrodymų, kad e, tie e, kankinimai Lietuvos teritorija buvo. Jeigu bus kokie nors objektyvūs duomenys, e, atitinka iki teisminį tyrimą prokuratūra gali atnaujinti, tačiau tie dalykai turėtų būti vertinami ne pagal žiniasklaidos e, pateiktą e, spėlionės, o e, tarptautinių teisės aktų kontekste. Taip pat galbūt galima būtų kalbėti ir, ir apie kitus, kitus dalykus, bet laikas labai spaudžia. Aš manau, kad į pačius aktualiausius ir aštriausius klausimus, kuriuos jūs kėlėte, atsakiau, o visa kita šiek tiek buvo paminėta pristatymė ir taip pat aš manau, kad mes turėsim daug progų ir e, Lietuvoje e, su tuo, e, tuos klausimus apsvarstyti. Dėl lygių aš matau, kad ponia Boskurt kelia klausimą dėl e, diskriminacijos e, matomai e, di, lygių galimybių direktyvos. Jeigu patiksins klausimą, aš esu pasirengęs atsakyti. Tik supraskit mane, kad per man duotą vieną minutę aš į viską atsakyti negaliu. Further point, Mrs. Boskurt, if you want to make it short. Uh, yes, very short. Uh... Pane Boskurt. Taip, uh, piknaudžiavimo rinka direktyva. Aš apie tai buvau uždavusi klausimą. Nagrinėti šitą direktyvą, kaip aš jau paminėjau, toliau tęsti jos, jos nagrinėjimą, nelaikyti jos išaldytos. Kažkas negerai. ir mes esam pasirengę pradėti derybas dėl jos. I was waiting for the translation as you noticed. I was waiting for the translation. I mean, Mrs. Botskurt, if you want to... Uh, dar kartą noriu pasakyti poniai Boskurt, mes kaip pirmininkaujantį valstybę esame pasirengę pradėti dėrybas dėl šios direktyvos su Europos parlamentu. Okay? Okay. Okay, surely we will have further... Taip, žinoma, mes turėsime e, e, ir ateityje progų prat tęsti šią diskusiją, e, kurią sukėlė pirmoji e, pirmininkaujanti Baltijos valstybė. Dėkoju e, Lietuvos teisingumo ministrui ponui Bernatoniui ir Lietuvos vidaus reikalų ministrui ponui Barakauskui. Mūsų užduotis padaryti viską, ką galime per ateinantį pusmetį. Dėkoju. Sėkmės.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 Gerbiami kolegos, Dėkoju visiems. Norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Dėmesio. Atsisveikiname ir dėkojame abiems ministrams ir rengiamės tolimesniam e, darbo tvarkės punktui. Tai yra 22 punktas e, pasikeitimas nuomonės E, nuomonėmis su e, pone Kiengė, Italijos integracijos ministre. E, sveikinu Jūs atvykusią. Sure all... Esu tik, ir, tikras, visi esame tos pačios nuomonės, kad mums didžiulė garbė priimti Italijos integracijos ministrę E, ponė Kiendžia. Pagal 79 ES veikimo sutarties straipsnį Europos politika e, e, yra e, labai svarbi diskrimin, e, atsiprašau, integracijos srityje ir šis straipsnis yra labai e, konkrečiai ir gražiai suformuluotas. Nepaisant šios besitenčiančios ekonominės krizės, Italija išlieka viena pagrindinių valstybių valstybių, kuris susiduria su e, pagrindinė darbo migracijos ir prieglopšio prašytojų našta. Todėl norėčiau, e, kad e, ponė ministrė pristatytų integracijos politiką Italijoje. Dabar leiskite pasakyti, E, kaip džiaugiuosi matydamas jūs mūsų posėdėje. Ir dėkoju, kad priėmėte mūsų kvietimą atvykti į mūsų posėdį ir e, mums e, papasakoti apie Italijos integracijos politiką. Žodis jums, prašau. Grazie. Ringrazio eh, il Presidente, i parlamentari Norėčiau padėkoti pirmininkui ir komiteto nariams, kad e, pakvietėte dalyvauti manęs į savo e, darbinėme posėdėje. Jūs atliekate labai svarbę funkciją. E, taip pat norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui ponui Šulcui už solidarumą, kurį jis parodė man asmeniškai ir e, jaučiu didžiulę e, paramą e, mūsų politikai. Tai yra labai svarbus signalas visai Europai. Šis pripažinimas yra svarbus ir mūsų premjerministrui. Tai reiškia ir kultūrinės permainas E, e, kadangi e, čia. Ir tokia Europos valstybė kaip Italija daro pažangą e, e, visuose ir konkrečiai integracijos e, srityje ir mes jau stebime ženklus, kaip integracijos klausimai yra sprendžiami naujoviškai. Integracijos apimtis ir imigracijos apimtis yra tokios didelės, kad mes šiuose klausimus turime spręsti struktūriškai. Mes turime atsižvilgti į kiekvieną asmenį atskirai ir jo konkrečią situaciją. Šio e, tūkstantmečio istorijai būdingi dideli imigracijos srautai ir tas e, formuos mūsų kontinento ateitį artimiausiais dešimtmečiais. Todėl būtinas tarp valstybinis integracinis darbas. Ši politika turi e, sieti, e, susieti e, kilmės šalį su šalį, į kurią siekiama patekti. Migrantai taip pat turi būti laikomi pagrindiniai šio proceso subjektai E, kurie įsilieja į mūsų ekonomiką ir kultūrą. Jie turi turėti galimybę e, vystytis e, platesnėme kontekste. Migracija turėtų būti laikoma struktūriniu mūsų visuomenių elementu. Ir tai yra labai svarbus mūsų sanglaudos aspektas. Jūs puikiai žinote, kad tai turi įtakos demografiniam e, vystimuisi ir turės lemiamą reikšmę ateityje. Migracija e, gali e, tapti socialinio vystimosi instrumentu E, e, tačiau ji turi ir ideologinių aspektų. Aš norėčiau savo mandato laikotarpiu per visus komunikacijos kanalus užkirsti kelią e, įtikėjimui, kad migracija yra grėsmė, nes mes turime galimybę e, naudotis e, tikrąją terminologiją. Taip pat turime mėginti rasti bendrą koncepciją, e, kurią galime, galima būtų naudoti dvišaliuose kontaktuose. Mūsų valstybės vadovas pavadino e, migrantus sąmoningais naujaisiais e, piliečiais. Ir tuo pačiu, kai e, stengiamasi užmėgsti ryšius su kilmės šalimis, migrantų srautai ir toliau didėja. Tačiau imigrantai atvykę Europos Sąjungą E, e, kūrė įmonės e, ir prisideda prie mūsų ekonomikos. Jų dalis mūsų piliečių tarpė nuo 2009 metų padidėjo iki 25 procentų. Tęsiant E, ryšius tarp kilmės ir paskirties šalių e, mes e, vystome apgyvendinimo ir būsto, socialinių paslaugų, švietimo, mokyklų sistemą ir kad galėtume įvykdyti visus šiuos reikalavimus, turime aktyviai į šį procesą įtraukti tą e, konkretų e, asmenį. E, visas pastagas dedame į tai ir norėčiau padėkoti popiežiui apsilankimo Lampedūzoje metu paminėjusiam E, kiekvieno atskiro asmens e, pagrindinės teisės kaip labai svarbu aspektą ir e, paminėjusiam Italijos svarbu vaidmenį šiame imigracijos procese. Mes turėtume atsižvelgti į skirtingų tautybių migrantus švietimo programuose, atsižvelgti jų skirtingas kultūras. Pradėjome įgyvendinti plačią programą, E, kurios kontekste mokykla tampa ir pilietiškumo mokykla. Ir mes turime e, susipažinti, pažinti vienas kito kultūrą ir skatinti kultūrinius mainus taip pat turi e, gebėjimas rašyti yra labai svarbus integracijos aspektas. E, svarbu e, išmokti savo klasokų e, tradicijas, nes tai aptarnauja praturtinantis dalykas. Aš kaip integracijos ministrė manau labai svarbu bendradarbiauti su švietimo ministerija, kad šie, ši politika taptų sanglaudos e, ir praturtinimo e, politika. Mes dalyvaujame diskusijose dėl imigrantų prieimimo centrų, nagrinėjame e, sąnaudų aspektus, koordinuojame pagalbos priemonės ir mm, nagrinėjame tarptautinius migracijos aspektus. E, tokios diskusijos e, įtraukia e, tiek regionės, tiek vietinės valdžios institucijas. Mes pabrėžiame būtinybę apsaugoti imigrantus, taip pat bendradarbiaujame su darbo ministerija, kaip galėtume pasinaudoti migrantų kompetenciją ir išsilavinimu E, ir padėti jiems rasti e, darbą mūsų šalyje. Mes E, siekiame pasinaudoti jų e, kompetenciją, jų žiniomis. E, nuo, nuo 2014 iki 2020 metų esame suformulavę integracijos programą, kurios pagrindinė esmė yra lankstumas ir pilna integracija. Bendradarbiaujame ir su institutu ES institucijomis, e, tačiau nemažiau e, svarbu mm, glaudesni ryšiai su kilmės šalių institucijomis. 2009 metais e, priimus migrantų direktyvą buvo įtvirtinti įvairūs E, įvairūs aspektai. E, mes stengiamės vykdyti vieningą politiką kartu su e, migrantų kilmės šalimis. Europa yra žemynas priimantis migrantus ir šiame politinėme darbe turime pagrindinį dėmesį sutelkti į atskirą asmenį, turime e, skatinti kovą su e, ksenofobija ir e, renkti naujus teisės aktų instrumentus, kad kovoti su rasinė neapykanta su rasizmu e, kovoti geriausia kultūrinėmis priemonėmis ir tai yra pagrindinis mūsų darbo principas. Tai, kas e, tai, kas e, vyksta įgyvendinant integracijos e, programas e, skirtas Romų tautybės asmenimis, asmenims, tai mes glaudžiai bendradarbiaujame su komisija ir stengiamės sukurti integruotą realybę, stengiamės sukurti E, naują e, pilietiškumo, migrantų pilietiškumo sampratą. Mes turime e, numatyti aiškius teisėkuros kelius, kad galėtume įtraukti migrantus į politinį gyvenimą o politinis klimatas atrodo šiuo metu yra labai palankus, kad galėtume pasiekti šių tikslų ir priimti naujus teisės aktus. Šiuo metu e, Italijoje yra pateikta 20 teisės aktų e, pasiūlymų Taip pat e, e, reikėtų paminėti ir italus gyvenančius užsienyje. Nes e, vyriausybės išsiuntė pirmuosius signalus pilietybės klausimų, nes priėmėme nutarimą, kad asmenys gimstantis Italijoje ir kurių tėvai nėra Italijos, e, Italijos piliečiai. E, e, stengiamės, kad jiems vėliau būtų galimybė įgyti Italijos pilietybę. Taip pat stengiamės paremti šių visuomenės grupių integraciją kad prisidėtų prie ekonominės plėtros tiek kilmės šalyje, tiek e, e, priimančioje šalyje. Turėtume suprasti, kad nėra e, skirstimo į mes ir jie. Mes turime kartu kovoti prieš ekonominius ir politinius iššūkius. Dėkuoju, gerbiama ministrė. Grazie a lei. Ancora una volta, ancora una volta, grazie di avere risposto. Labai ačiū dar kartą už sutikimą dalyvautis čia šiandien ir už tai, kad kalbėjote apie pačius svarbiausius mūsų komitetui klausimus. Na, a, turiu visą sąrašą žmonių, kurie norėtų pasisakyti. Norėčiau pasiūlyti, kad prieš pradedant jums kalbėti, tam, kad galėtume šiandien laiku pabaigti, nes mums reikia darbų tvarkiai vykdyti. Taigi, prašom kalbėti trumpai. Pane Botin. Pane ministrė, nepaprastai malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete. Ačiū, kad atsakėte į mūsų pakvietimą ir atvykote. Aš trumpai kalbėsiu. Aš klausiausi Jūsų kalbos su dideliu susidomėjimu. Jūs e, kalbėjote apie sanglaudą, apie bendravimą, apie tai, kaip reikėtų priimti migrantus. Mes jautėme iš jūsų sklindančią žmogišką šilumą. Jūs kalbėjote apie teises, pareigas, atsakomybę kad galima to, apie tai, ko reikia, kad galima būtų integruoti atvykstančius migrantus. Mm, jūs kalbėjote apie migraciją, kuri turėtų būti sėkminga, kurios nepersakytų nesėkmės. Palėtėte migrantų švietimo problemas, sėkmingą integravimąsi. Konkrečiai palėtėte įmonės, jau banko sektorių, apie tai, kur gali kilti problemas migrantams, dar kitus konkrečius klausimus. Jūs kalbėjote apie migrantus, kurie yra priimami, tuos, kurie galėtų dirbti, kaip jūs sakėte, kalbėjo apie tai, kad reikia išmokti kalbą, tiek valstybės primančias kalbą, tiek išlaikyti savo kalbą. Na, naturalizavimo procedūros, jos prefektūros priima po to, kai pripažįsta migrantas. Taigi vietos kalbos mokymasis labai svarbu ne tik jiem, bet taip pat ir e, vietos gyventojams, kad galima būtų užtikrinti tą aukštesnių lygio integravimąsi. Ir pernant prie paskutinės jūsų e, kalbos dalies, tai yra ksenofobija, rasizmas. E, na, yra tiesiog teisės tekstai parengti Italijoje, bet yra įstatymai, kurie dar tik tai rengiami. Uh, jie susiję su ksenofobija, rasizmu, ko mums reikia. Mums reikia tikrai bendravimo uh, tarp vietos bendruomenės ir imigrantų. Man atrodo, tai vienintelis galimas sprendimas. Labai ačiū už uh, tai, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą ir aš tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų, jūsų laukia sėkmė, nes jūs nusipelnėte jos. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs. Jūs pateikite labai aiškę viziją ir išdrysote išreikšti savo nuomonę, nes dažnai mm, kalbama apie, na, tokią trumpalaikę viziją, jūs iškėgi buvo ilgalaikė ir už tai ačiū. Jau kurį laiką, kai kalbame apie migraciją, man tiesiog atrodo, kad mes einame ratu Bet šiandien, ką mes išgirdome, yra kitoks požiūrio taškas. Koks yra integracijos tikslas? Dažnai mes matome, kad žmonės lieka imigrantais visą savo gyvenimą. Aš pats imigrantas. Aš gimiau Niderlanduose, bet mane visą laiką laikė imigrantų. Kaip galima užtikrinti, kad žmonės integruotųsi į šalį jūs gyvenimą. Dažnai yra tokia prieš ankstinė nuomonė. O ir, man atrodo, mentaliteto keitimas yra labai svarbi prielaida. Prieš keletą metų mes daug kalbėjome apie kad reikia pasinaudoti talentais, jaunai talentais, kurie atvyksta migracijos keliu. Dabar mes lygtai einame iš kito galo, mes matome žmonės, kurie uh, atsiduria šalyje tiesiog stengdamiesi uždirbti. Ačiū, uh, pirmininkė, labai ačiū, panė ministra. labai porą klausimų norėčiau duoti. Pirma, pastaruoju metu mes patvirtiname visą paketą dokumentų, kuriame mes apibūdiname prieglopščio žemę Europoje. Yra keturi dosijai ne Dublino reglamentas. Na, mes Mes čia kalbame apie pirmą šalį, kuri priima migrantus ir prisima visą atsakomybę už vizas ir už kitus dalykus. Taigi jau, na, Italijos perspektyva, na, būtų tiesiog liktai peržiūrėti Dublino reglamentą ir rasti būdą kaip, jeigu ne visos šalis, tai didelė dalis e, dalyvautų šiuose procesuose. Taigi mes e, visi e, patiriame tuos migrantų srautus. Tai kaip visa tai iš tikrųjų veiks? Na, jūs priminėte mum Lampedūzą. Ir papiežis priminė Lampedūzą. Na, ten stikote su daugybė migrantų, buvo susitikimai savo esmė religiniai. Tai buvo metas, kada buvo kalbama apie na, nacionalybės prieimimą, pilietybės prieimimą. Tai kaip gauti pilietybę, kurioje gimei šalies, kurioje gimei pilietybę. Na, aš nežinau, bet žinoma, Italijos vyriausybė, kaip ir kitų šalių vyriausybės, ieško tinkamo būdo, kaip to pasiekti, ypač mes kalbame apie priimančią šalį. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau atkartoti tai, ką ponas Akalina pasakė. Norėčiau pirmiausia padėkoti Italijos vyriausybei už tai, kad ten galvojama apie tai, ką daryti su Dublino bentu. Šiek tiek galbūt. Mm, vyriausybės pavėlavo su tuo, kaip tiesiog galvoti apie tai, kas vyksta su Dublinu. Čia mes kalbame apie šitos didžiulius rautus e, ieškančiųjų prieglopščio. Jie gyvena tose šalyse per visą krizės laikotarpį. Žinoma, šitą krizę pasunkina situaciją, bet mes džiaugiamės dėl jūsų vizito na, ir politikai turėtų užtikrinti, kad a, migrantai rastų tinkamas sąlygas na, ryšiai su ES ryšiai su šalimis pietų regionuose yra svarbus Italija dalyvauja. Arba užmėsgusi santykius labiau su Libija ir šalimis, viduržėme jūros šalimis. Labai dažnai, na, čia neįna Marokas ir Ispanija, žinau, kad Indonezija, Libija yra šalis, kuriomis jūs bendraujate. Labai ačiū jau vien už tai, kad pradedama kalbėti apie migraciją kitaip, negu e, mes įpratę apie tai kalbėti per pastarusius keletą metų. Bet tiesiog liūdna, kad mes visą laiką kalbame apie imigraciją ir susijęjame imigraciją su uh, nusikalstamumu. Reikėtų tai ją žiūrėti kitaip. Ačiū už tai, kad jūs į tai pažvelgėte kitaip. Tai labai svarbu Europai. Uh, mes turėtume žiūrėti ne tik negatyviai imigraciją, bet pasižiūrėti, kokią naudą imigracija duoda valstybėm narėm. Na, į imigraciją reikėtų žiūrėti piliečiams. Na, tiesiog yra didelė privilegija klausytis kitų Man atrodo, yra daugybė politinių instrumentų, įvairių formatų, e, kaip mes galėtume toliau vystyti bendradarbiavimą tarp atskirų miestų, e, tarp e, kilmės šalių. Na, čia galime kalbėti apie profesinius, profesinių gebėjimų vystimą. Mums reikia tiesiog stengtis nekalbėti apie nusikalstamumą. Tai, tai, kas jau praeitie buvo. Ačiū pirmininkė. Ir žinoma, labai ačiū ministrė už tai, kad atvyko pas mūsų parlamentą. Manau, kad jūs visiškai teisi buvote sakydama, kad žodžiais, kurie dažnai apibūdinama migracija, turėtų būti pakeisti Reikėtų tiesiog kalbėti apie tinkamą sistemą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad reikia tinkamai žiūrėti tai, o ypač, kada kalbama apie pažeidžiamas grupės, vaikus, sakysime, integracija, solidarumas, svarbiausia dalykai, bet reikia taip pat kalbėti apie integraciją ir solidarumą. Na, žinoma, reikia kalbėti apie bendrą atsakomybę. Galbūt buvo tikimasi, kad, kad e, jūs kaip Italijos ministrė dalyvaujanti Europos parlamente galbūt tiesiog bus uh, kalbėsite apie tokius dalykus kaip Lampedusa. Ne tik popiežius vyko į Lampedusą. Na, kiek žmonių atvyko ten, tiesiog jautėsi desperacija. Na, žmonės, kurie buvo stumdami tarp Maltos ir Lampedūzos, ne Ispanijos, siunčiami Graikijos. Thank you. tai e, problema, su kuria susiduria šalis link viduržėme jūrą. Taigi reikia dalytis e, atsakomybę ir negalime kalbėti tik tai apie e, šitą dokumento paketą. Kalbame apie solidarumą, bet tas solidarumas krenta ant visų šalių pečių. Bet kai kurios šalis uh, turi tik tai teises, o kitos šalis turi teises ir įsipareigojimus. Aš norėčiau čia kreiptis į šalis. Kitaip mes kalbame apie solidarumą ir tai yra tiesiog tuščias žodis. Ministrė, didelė garbi parlamentui matyti iš čia. nes jūs uh, tiesiog kaip, uh, jūs galima žiūrėti kaip į simbolį. Aš pritariu jūsų mintim ir uh, prašymas uh, jums atvykti buvo ne tik papasakoti, kas vyksta pas jūs Italijoje, bet tiesiog kaip Europą gali uh, rasti supratimą. E, kaip e, spręsti migrantų problemą. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimo politiką, ne tik integracijos politiką. Nes migracija yra ištisas e, kultūrinio tokio įsiliejimo procesas. Mes kalbėjome apie tuos, kurie tiki tuo reikėtų iš tiesų suprasti, ką reiškia solidarumas. 20 tūkstančių žmonių praeitais metais mirė viduržemio jūros regione. Na, pavyzdžiui, yra tam tikras prieštaravimas tarp solidarumo politikos, kurią mes kalbame, kurią dėgiame, ir, ir teisinių klausimų kada mes matome, kad yra ištisi žmonių kontrabandos tinklai. Žmonės tampa nelegaliais, nelegalais Italijoje vien dėl tam tikrų biurokratinių e, dalykų. Na ir vėlgi dėl įstatymų galiojančio Italijoje. Pavyzdžiui, ar žmogus gimęs kitoje šalyje, netgi kažkur š, gretimoje šalyje, ar gali kada nors gauti teisę įgyti Italijos pilietybę. Na, jau pora parlamentarų minėjo apie ES politiką šiuo klausimu. Norėtume išgirsti iš jūsų pasiūlymų. Žinoma, yra, sakysime, dvišalių susitarimų, sutarčių, netgi ir su, sakysime, Šiaurės Afrikos šalimis, bet Bet man atrodo, kad reikėtų tiesiog dvišalių starimų pačioje Europoje. Na, mes norėtume išgirsti jūsų nuomonę šiais klausimais. Labai ačiū, ačiū ministrė už tai, kad atvykote. Nelabai dažnai mums tenka garbė susitikti su ministru iš nepirmininkaujančios šalies. Tai tiesiog e, rodo e, žmonių skaičių šitoje salėje, rodo, e, kad jūsų pateikta tema yra iš tikrųjų labai svarbi. Aš visiškai su jumis susitinku, tiesiog norėčiau palinkėti jums sėkmės. Na, sutinku su to, ką jūs kalbėjote apie rasizmą. Reikia daryti viską įmanomą, kovojant su rasizmu. Uh, Tai būtų kultūros srityje, politikos srityje, bet kurioje kitoje srityje. E, reikia kovoti su rasizmu visur ir visada. Svarbu, kad mes nepai, nepainėtum integracijos ir kovos su rasizmu. Nes e, migrant, nemigrantų tikslas kovoti su rasizmu. Šitie du dalykai visai nesusiję. Deja, rasizmas nekreipia dėmesio į žmonių asmeninę patirtį. Jį mes stebime visoje Europoje, visose ligmenyse. Toliau, jūs kaip integracijos ministrė, kaip galėtume pasakyti, kaip Eurosas sąjunga gali prisidėti prie tos darbų tvarkės, kurią jūs pristatėte mum. Kaip jums atrodo, koks e, tektų vaidmuo Europos Sąjungoje, sakysime, integracijos procesuose. E, kol kas mes tiesiog mm, dalyjamės gerąją praktiką. E, kaip jums atrodo, kokius žingsnius turėtų žengti Europos Sąjunga? Ačiū. Ačiū Pirmininkė, ačiū. Ministra. Taip, yra daug dalykų, dėl kurių mes visiškai pritarėme jum. A, pavyzdžiui, piknaudžiavimas, eksploatacija migrantų. Tai yra didžiulė blogybė. Na, galbūt o, ta bendroji politika, kurią jūs pasitelkėte, šiek skiriasi nuo e, mūsų e, politikos. Jūs sakote, kad migrantai gali būti tiesiog įlieti į e, visuomenę, bet mes žinome, kad dabar mes pergyvename ekonomiškai sunkius laikus, kad iš tikrųjų daug žmonių neturi darbo, didžiulis nedarbo lygis. Jūs kalbate apie užsienio verslus, Na ir pavyzdžiui, Veneto regione žmonės, e, daug žmonių pasirenka savižudybę, e, negalėdami spręsti savo problemų. Kaip e, verslininkai gali tokioje situacijoje dirbti? Žinoma, didžiulės ekonominės problemos, na, tiesiog bandome siūsti atgal darbuotojai. Žinoma, tai mano asmeninė nuomonė. Aš girdėjau jūs sakant, kad yra daug, kad trūksta daug kur pusiausviros mūsų visuomenėje. Viena iš problemų yra žmonių senėjimas. Nežinau, ar galima tai kompensuoti migraciją. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti šeimos politikai kad galima būtų užtikrinti, jog italų šeimos turėtų daugiau vaikų ir galėtų juos auginti. Jūs kalbėjote taip pat apie kultūrą, apie atskiras kultūras, kurios turėtų susikalbėti. Bet ką daryti su tomis kultūromis, kurios atvyksta ir su savimi atsineša, e, sakysime, šariato įstatymus arba, ne, pavyzdžiui, vidurio Azijos e, kultūra, kuri galbūt kurie nesiskaito su mūsų kultūra, su mūsų tradicijomis. Ačiū pirmininkė ir sveiki atvykę ministrą. Aš sutinku su didelį dalimi to, ką jūs pasakėte. Norėčiau porą komentarų pateikti. Šiandien mes diskusijų metu na, iš, išgirdome popiežiaus žinę, bet tai humanizmo ir solidarumo žinia. Aš nuoširdžiai sakau, kad kad katalikų tikėjimas na, dažnai naudojasi popiežių žodžiais ideologiniais tikslais. Mes taip meldžiamės už, sakysime, e, aukas patyrusias nesėkmę jūroje. Bet, pavyzdžiui, negalima taip pat nekreipti dėmesio į šalies saugumą e, reikalus. Na, jūs kalbėjote apie imigrantus, bet beveik nevartojate žodžio teisėtumas. Tam, kad tiesiog patobulintume tą politiką, laikantis kurios migrantai priimami į šalį. Bet vėl kai kurie mano kolegos pasakė, gal aš pakartosiu, prieš porą metų e, čia parlamente Italija liko viena spręsti savo Lampedūzos problemą tai tiesiog e, kažkur uh, Italijos pakrantės problema. Nežinau, ar jūs pasakytumėte, kad saugumas uh, turėtų nu, vyrauti diskusijoje. Tiesiog jūs sakote, kad reikėtų imigraciją žiūrėti kitų kampų. Uh, Na, aš norėčiau žiūrėti į migraciją irgi gana teigiamai. Na, jūs sakote, kad na, sveikinat migraciją, bet vėlgi, kaip jūs, ministrė, atsakyd, atsakinga už tai, kaip jūs, kokia jūsų nuomonė apie legalumo klausimą, teisėtumo klausimą. Aš tau atiduodu. Pristatėte svarbų planą, siekiate pasiekti to, ką pasiekti pasisekė mažai kam, nes tai iš tiesų tinkamas integracijos planas. Linkime sėkmės jums įgyvendinti. Na, niekas Mūsų e, politinėje frakcija nebejoja to, kad jūs e, stengsitės gyvendinti e, planą, bet kaip tai darysite? Išgirdome pačių įvairiausių dalykų, įvairiausių problemų, kurias pripažįstate ir mes, ir jūs nenorima, kad būtų kalbama apie nelegalius migrantus, bet yra, kas atvyksta nedarbo ieškoti, yra, kas e, bando išspręsti problemą savo šalyje, bet yra, kas atvyksta ir iš tiesų būdami nusikaltėliai. Ir ką daryti? ar išsiųsti juos atgal, gražinti, o dažnai jos yra išsiuntę jų pačių valstybės. Kalbama apie šešėlį susijusi su visais šiais procesais. sakote, kad tai, kaip elgiamasi e, su tai žmonėm, yra nusikaltimas žmoniškumui, bet įsivaizduokim, 18 metais atvyksta į mano miestą, užpuola e, žmonės tiesiog važiuojančius e, pro šalį, kai spręsti tos dalykus. Jūs turbūt žinote, kad daug organizacijų uh, Ir, pažiūrėjau, mano šalyje siekia teikti pagalbą, bet yra kas išnaudoja migrantus tam, kad e, išlaikytų savo socialinės pagalbos sistemas, kad jos e, toliau veiktų. Ačiū. Ačiū už Jūsų pristatymą, štai kad atvykote į mūsų komitetą vakar. E, kalbant apie Lampedūzą buvo pasakyta, kad pamiršome, kaip reikia verkti ir mums tai atvėrė akis, tikiuosi, ir visai Europos Sąjungai. Negalima ignoruoti į bėdą papuolusių žmonių viduržėmio jūros regione, reikia gerbti žmogaus teisę, tačiau, kalbant šią temą, reikia nepamiršti ir solidarumo. Tai klausimas, kuris e, yra tarp e, mano šalies Maltos darbo atvarkės prioritetų ir mes kaip politikai kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną susidurėm su šio klausimu, jaučiamės taip, kad Malta yra palikta pati viena. Jeigu pažvelgsime į praeitą mėnesį patvirtintą paketą dėl bendros Europos prieglapščio sistemos, kaip kolega sakė, kad tebėra problemos su Dublino reglamentu ir manome, kad nors parlamentas, Europos parlamentas išreiškė labai daug solidarumo e, tokio, tokiam šalims kaip mano dėl asmenų perkelimo, tačiau vis dėlto taryboje toks pat solidarumas nepademonstruotas. Ir ką norėčiau pasakyti, tai tai, jog mums labai sunku pasakyti savo uh, piliečiams, kad e, nuo tada, kai įstojome į ES, mes nesame išgirstami, sunku savo piliečiams sakyti, kad tai daugiausia kitų valstybių narių vyriausybės, kurios nenori padėti mums sprendžiant mūsų manimų europinę problemą, kuriai reikia europinio sprendimo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministrijai už tai, kad atvyko pas mus. Ačiū už tai, kad e, sutiko pasidalinti su mumis, kai sprendžia tos klausimus. Daug kalbame apie migracijos politiką e, problemą. Bet įdomi pati savoka kalbant apie su migrantais susijusias problemas. kalbama apie popiežių, jis kritikuojamas, tačiau jis yra religinis vadovas, jis kalba tai, kuo, kuo tikė ir jis išsako solidarumą, bet tai nėra vien tik tai popiežiaus vertybė, tai e, yra ES vertybė, tuo grindžiama ES, ką reiškia solidarumas. Tarkim, asmuo atvyksta su pasu, nesvarbu legaliai, nelegaliai, ir reikia su juo elgtis žmoniškai. Visi, kas atvyksta į e, mūsų teritoriją nebūtinai turi būti laikomi nusikaltėliais, jiem nebūtinai turi būti taikomas administracinis sulaikomas, sulaikimas, kai nėra tam pagrindo, kai nėra įtarimų. Kai kalbame apie Lampedusą, turime užduoti savo klausimą. Kokia žmonių reakcija į Lampedusą? Nes šiandien reakcijos labai skiriasi matėm, kai buvo su tai žmonėm, kurie atvyko į Lampedus. O kaipgi yra, taip kad ir toliau laivai atvyksta į Lampedūzą, toliau išlieka tos baisios sąlygos, problemos e, bandomos spręsti, nebūtinai geriausiai. Ir pernai Libė komitete apie tai kalbėjome. Uh, apsilankėme ne vienam e, sulaikymo centre. Ir nuvykus ten supranti, kad tie žmonės yra tapę tik tai skaičiais. solidarumas turi būti europinis. Ne tik Italija turi laikyti solidarumo principų. Panas Klaip. Ačiū, pirmininkė. Ką matome Belgijoje, pavyzdžiui, tai jog trūksta integracijos imigrantų bendruomenės. Ir labai dažnai migrantų bendruomenėje vyraujantis principai kertasi su ES principais. Matome, kaip e, taikomi šariato įstatymai, matome, kaip e, žalojami moterų lytiniai organai, kaip e, laikomasi poligamijos ir uh, E, nėra užtikrinama žodžio laisvė, vyrų moterų lygybė ir taip toliau ir panašiai. Kalbame apie teisės ir pareigas. Ar imigrantų bendruomenės neturi pareigos laikytis pagrindinių teisių, laikytis bendrijos principų, į kurią atvyko tos bendruomenės turi būti pačios suinteresuotos integruotis, jeigu atvyko iš už ES ribų ir jeigu nori integruotis. Pažvelkime į Bruselį. Į Bruselį atvyksta labai daug asmenų iš ne ES valstybių. Jie nerodo jokio noro integruotis. Širit išklausėme pranešimo ir buvo sakyta, jog siekiama kaip įmanoma labiau sumažinti šitą problemą, tačiau būtina mažinti imigraciją iš e, ne ES valstybių, jeigu norime išspręsti, pavyzdžiui, to 26 milijonų e, bedarbio problemą Europoje. Turime sustabdyti migraciją iš tų e, valstybių. Uh, kai žmonės neturi jokių galimybių įsidarbinti ir turi priklausyti nuo e, savo valstybių socialinių pašalpų. Turime skatinti, užkirsti kelią tokiai imigracijai. Matome, kad jūsų pristatymas sulaukė labai didelio susidomėjimo tarp komiteto narių, kad galbūt galėtumėt atsakyti kai, į kai kuriuos užduotus klausimus. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums atvykus pas mus ir e, ačiū už tai, kad esate pasirengus apsikeisti nuomonėmis. Ačiū už šias gyvas diskusijas. išklausius ir man kilo nemažai e, minčių peržengiančių institucinius e, rėmus, kuriuos kartais primeta politika. E, žinoma, pirmiausia, turime kalbėti apie integraciją, kai asmenys yra gimę valstybės teritorijoje, užauga toje valstybėje, bet negali integruotis į vietos socialinį audinį. Manau, kad svarbu pradėti nuo savivaldos ligmens. Kartais žmonės kelias iš vienos vietos į kitą, tai vadinama migracijos pro projektu. Uh, ir jis ne visur vienodas. Priklauso nuo vietos, nuo asmenų, nes yra pačių įvairiausių migracijos projektų, kuriuose galima dalyvauti. Tai būtų pirmasis integracijos etapas kai įsigūriama, jau galima pereiti prie antro integracijos etapo. Tada jau turime kalbėti apie būsto politiką, nes tai labai svarbu. Ir būtent tada prasideda tais, tas procesas pačių gyventojų įsileimo į vietos bendruomenę, kad nebūtų sukurti getai, kad nesusikurtų uždaros bendruomenės, kurios negalėtų integruotis į platesnę visuomenę. Tai vienas iš pagrindinių sunkumų, su kuriais antra, susiduria antra, trečia karta, nes tarkim, jeigu žmonės gyvena tokiuose getose, jie net, neturi sąlyčio su likusia visuomenės dalim labai dažnai to, tokių getų viduje yra, e, nėra apsaugos, kiekvienas e, kovoja už save. Manau, kad mums reikia politikos, kuri skatintų įsilieti į platesnę visuomenę. Integracija prasideda prie mokyklos suolo, žaidimų aikštelėje. Ir kalba čia neina apie vieną e, sektorių, tai daugybė sektorių yra mokyklos sistema, socialinė, sveikatos. Turime rasti, kaip mokyklose sukurti lygybės e, kultūrą, skatinti, kaip būtų galima skatinti domėtis kitų kultūrų įvairovę. Kalba eina apie bendravimą mokyklose. Kitas rytis būtų sportas. Čia galima dirbti, nes e, sportas galėtų suburti žmonės, ypač jaunimą. Manau, svarbu uh, pradėti integraciją nuo jaunosios kartos, kai tik vaikai pradeda lankyti mokyklą. Turime pasiekti, kad visi susėstų prie vieno stalo. Dabar pradedama kalbėti apie integraciją kaip dalyką dažnai sprendžiama vienaš, vienašališkai. Uh, Tačiau į tai e, reikėtų atsižvelgti įvairiose politikos e, sritise. Galima, aišku, nagrinėti, kaip tai daroma skiriose valstybėse, galima panagrinėti, kokie politikai gyvendama atskirose valstybėse, atskirose e, sektoriuose šiandien. Ir Žinoma, reikia suteikti kiekvienam asmeniui galimybę dalyvauti socialiniam, ekonominiam gyvenime, reikia kultūrinio pokyčio. Kaip sakiau, galbūt tai galima pasiekti per mokyklų sistemą. Buvo užduotas klausimas dėl Dublino reglamento. Kalbame Europos parlamente, kur kai tik tai vyko dėrybos dėl Dublino reglamento, iš tiesų problemų uh, daug, ypač pietų Europos viduržėmio jūros regiono šalims, nes būtent to šalis turi vietoje spręsti e, tą problemą, tačiau negalime atsiriboti tik tai pirmuoju atsaku. Ta problema jau yra dešimt metų ir negalima vien tik tai uh, gyveninti skubios pagalbos politiką, negalime užkrauti visos naštos pietinėms Europos valstybėms, atsakinga turi būti už tai visa Europa. Žinoma, Europos parlamentas nagrinėja visus tos klausimus ir iš tiesų reikia kompleksiškai galvoti apie viską. Uh, negalime apsiriboti tik tai tam tikrų skaičium problemų. Visos Europos valstybės turi dirbti kartu kaip bendryje. Kitais metais, turint galvoje, kad vyks rinkimai į Europos parlamentą, galbūt vertėtų uh, surenkti kampaniją, kurioje būtų išsakyta ta, būtent ta žinia, kad mes visi priklausome Europai. Ir reikėtų kelti klausimą visose mūsų valstybėse, ką reiškia priklausyti Europai. Kalbame e, ištisai apie e, nelaimės skubę pagalbą, bet reikėtų galbūt naudotis labiau konstruktyviom idėjom ateityje, kaip kurti ateitį kartu, kaip vykdyti e, prevenciją. Nes uh, Aišku, jūsų reikalas būtų kelti šį klausimą, kokios pareigos yra e, kiekvien, kiekvienai valstybei. Tai mano klausimas toks, kur yra Europa, ką kartu galima padaryti. Taip iš tiesų reikia raginti siekti solidarumo, teikiant pagalbą. Italijos integracijos ministerijos vaidmuo iš tiesų yra labai nedidelis. Visos valstybės turi dirbti kartu. Už tai, kad, už tai aš norėčiau tą raginimą e, nukreipti į jūs. Jūs klausite, kokia mano pozicija, bet aš galiu pasakyti, kad tai ir jūsų pareiga, ir parlamentas turi atlikti čia svarbu vaidmenį. Dėl nelegalios migracijos ir su tuo susijusio nusikalstamumu Na, nemanau, kad turėtumėm kalbėti apie nusikaltimus Italijoje, kaip ir kitose Europos valstybėse. Kalbant apie e, teisinę situaciją, kalbant apie labai specifinius nusikaltimus, daug kas pasikeitė yra. Svarbiausia rasti tinkamas praktinės priemonės Ir svarbu, kad kai tai bus įgyvendinta, kad tai pasiteisintų, neužtenka propagandos, reikia pagalvoti apie praktinius, naudingus žingsnius. Institucijų pareiga atstovauti piliečiams, renkti priemonės, kurios pasinaudotų piliečių naudai. Klausimų labai daug. Aš bandau atsakyti bent į kai kuriuos. Užduotas klausimas apie popiežiaus žodžius. Mane nustebino tai, kad e, užduotas toks klausimas, e, kai dirbi politikoje, turi įsiklausyti tai, ką išsako visuomenė. Uh, Tačiau politikoje taip pat reikia išsiaiškinti ir tai, ko visuomenė nepasako, ir visą tai reikia paversti konkrečiom priemonėm. Aš bandau visuomet įsiklausyti į tai, ką sako piliečiai, išklausyti reikia visų. Na, turbūt čia ne individai svarbiausia yra. Svarbu įsiklausyti į visu, visus piliečius ir stebina tai, kai kažkas tai bando pasinaudoti popiežiaus žodžiais. daug metų nekreipiam dėmesio, kaip dešimtmečius miršta žmonės viduržėmių jūros regione. Turime apsaugoti asmenį, tai yra Italijos konstitucijoje. Antrajame straipsnėje kaip tik tai kalbama apie žmogaus teisės ir žmogus, asmuo turi būti centre visų mūsų politinių diskusijų. O dabar kaip įrankių naudojamasi popiežių žodžiais ir tai keistoka. Turime nuomonės ir pažiūrą savo paversti konkrečiais politiniais projektais. Aš atsakiau, sako kalbančioji. E, Ministrai buvo suteiktas žodis atsakyti į klausimus. Taip, aš e, man ką tik uždavė kitą klausimą. E, dėl asmenų įvažiuojančių į Italiją. E, kad e, migrantai painiojami e, su neteisėtais, nelegaliais migrantais. Nelegali migracija yra nu, nusikalstama veika, nors slapti migrantai, nelegalūs migrantai vis dėlto atvyksta į Italiją ir mes turime žiūrėti, kokiu politiniu veiksmu galėtume imtis, kad pakeistume šią situaciją. Aš esu integracijos ministrė Italijos Respublikoje, todėl čia ir lankausi. Mano uh, kompetencijos rytis yra integracijos e, klausimai ir aš jūsų klausimus atsakau būtent e, iš šios perspektyvos. O kas dėl Kongo e, klausimo? Tai aš galiu pasakyti, kad aš turiu tik tai vieną pasą ir vieną pilietybę. Aš esu čia kaip Italijos Respublikos integracijos ministrė. Ir būtent taip aš atsakau į jūsų klausimus. E, pirmininkas, nenorėčiau kalbėti e, apie kitas šalis, kalbame apie Italiją. Taigi e, aš atsakau jūsų klausimus kaip Italijos integracijos ministrė. Jeigu jūs turite klausimų dėl Kongų, tada tai paprašyčiau jūs užduoti šios klausimus Kongo atstovams. Taip pat buvo klausimas e, dėl mažamečių Čia turėtume sustiprinti tas priemonės, kurias jau turime. E, tam, kad apsaugotume e, pavienį asmenį. E, Bet tautos priemonės turėtų būti e, konstruktyvios ir padėti vietinėms administracijoms spręsti konkrečius su migracija e, susijusius klausimus. Dar vienas buvo pastebėjimas susijęs su atvykstančiais asmenimis ir jų teisę ir e, prievolę laikytis ES įstatymų. Mes nedarome skirtumo tarp skirtingų piliečių. Tai piliečių gali būti bet koks asmuo. Ir visi turi e, gal, turėti galimybę naudotis tomis teisėmis, kurios e, taikomos visiems piliečiams o nusikaltėlių atžvilgių turi būti taikomi vienodi ir teisingi įstatymai. Smurtas e, neturi etinės priklausomybės ar odos spalvos. Todėl mes turime ieškoti smurto priežasties ir neturime suteikti smurtui etninio veido. Mes neturime žiūrėti, kokiai etniniai grupiai priklauso nusikaltelis, o koks nusikaltimas yra padarytas. Aš tikiuosi, e, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų, galbūt ne viską spėjau. Dėkoju e, ministrei, kad atvykote pas mus, e, kad dalyvavote diskusijose ir atsakėte į klausimus. Dėkoju už drąsą ir jūsų E, suinteresumą. E, jei teisingai suprantu jausmus, tai e, mūsų komitete, tai turbūt jūs ne paskutinį kartą lankotės mūsų komitete ir norėčiau palinkėti jums sėkmės jūsų darbuose Italijoje. Dėkuoju. Gracias.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 Now. Thank you again. We waved the minister and her team. Atsisveikiname su ministrė ir jos komanda. Tikrai tai buvo karštas darbo tvarkės punktas. E, e, norėčiau paprašyti komiteto narius, norinčius palikti salę, palikti salę tyliai. nes turiu pripažinti faktą, kad 25 punktas mūsų darbo tvarkėje e, sutrumpėjo dėl intensyvių diskusijų, o kitas darbo tvarkės punktas e, susijęs su fizinių asmenų e, apsauga tvarkant asmens duomenis ir laisvas toks tokių duomenų judėjimas. E, Jan Filip Albrecht ir ponas Dimitrijos Drutsas dėl direktyvos. Visi puikiai suvokėte, kad tai yra labai svarbus klausimas. E, mes e, dirbsime šiuo klausimu šiek trunk, tiek trumpiau, kadangi net po šio punkto turėsime be 15.6 pradėti bendrą jungtinį mūsų komiteto ir DV komiteto posėdį. E, turėtume turėti e, galvoje, e, kad negalime priversti savo DV komiteto kolegų ver, laukti, E, todėl paraginsiu šį svarbų klausimą aptarti kaip galima greičiau. Paraginsiu dabar pranešėjus pasisakyti, o vėliau e, suteiksiu žodį komiteto nariams ir suteiksiu žodį komisijai. Na, o dabar dėl reglamento ponas Jan Filip Albrecht. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai tikrai liūdna, kad mes turime taip mažai laiko. Jau ir pusę valandos buvo labai nedaug, na bet aš pamėginsiu e, e, trumpai jūs informuoti apie e, darbų padėtį ir turime taip pat um, skirti laiko po vasaros atostogų nuomonių apsikeitimui. Kas dėl mūsų darbo procesų? Darome pažangą, e, darydami kompromisus. Žinoma, e, vis dar išlieka iššūkių pasiekti kompromisų tokių sudėtingų klausimų, yra labai pateikta labai daug pakeitimų. Turėjome atidėti balsavimą Libe komitete. Dabar E, tęsime darbą ir e, tikimės, kad balsavimas vyks vėliausiai spalio mėnesį. Spalio mėnesį taip pat vyks Europos vadovų taryba ir turime, e, tikimės, kad spalio mėnesį bus patvirtintas bendras požiūris dėl dėrybų trialogose tarp tarybos ir parlamento. E, Airius, e, airiai pirmininkaujant mes padarėme didžiulę pažangą, artėjome prie finišo tiesosios e, turime bendrą požiūrį, dar turime suvienodantį taisyklės priimtas 95 metų reglamentu, dar yra vis dėlto iššūkių susijusių su skaitmenizavimu. E, e, e, taip pat su masišku asmeninių duomenų naudojimu. Tai didžiulis iššūkis tiek piliečiams, tiek vartotojams ir duomenų tikrintojams. Visus šios aspektus turime suderinti. Ir galiu pasakyti, kad bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais yra labai sklandus ir mums pavyksta pasiekti bendro sutarimo e, e, ir pavyksta parodyti Europos parla, e, piliečiams, kad Europos parlamentas laikosi vieningos pozicijos duomenų apsaugos atžvilgių šiais sudėtingais laikais. Ir aš tikiuosi, kad jūs e, dar e, patikėsite mums e, ir šešėliniams pranešėjams šį klausimą, nes mums reikia šiek tiek dar laiko. Ir galiausiai norėčiau šiek tiek pratesti mūsų tvarkaraštį, kad pasiektume bendrą susitarimą rugsėje ar spalį, kad galėtume pradėti dėrybas e, su taryba. Ir aš tikiuosi, kad po vasaros atostogų mes galėsime apibendrinti šį darbą. E, dėkuoju, dėkuoju ponas e, Albrecht, kad jūs taip trumpai ir aiškiai pristatėte savo darbą. Dabar suteiksiu žodį ponui e, Draucas dėl direktyvos. Dėl procedūrinių e, klausimų e, mes į reglamentą ir direktyvą žvelgiame kaip į bendrą teisės aktų paketą. Taigi, kokia yra padėtis, galiu pasakyti, kad galbūt mūsų situacija direktyvos atžvilgių yra šiek tiek e, palankesnė ir darbo našta yra netokia didelė kaip e, kolegoms dirbantiems su reglamentu. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už atvirą požiūrį ir puikų bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjams E, mes darome didžiu, dedame didžiulės pastangas ieškodami kompromisinių sprendimų ir aš manau, kad e, darbas yra beveik nudirbtas, e, nes mes dirbame su dviejomis skirtingomis straipsnių kategorijomis. Direktyvos tikslas suderinti surasti, suharmonizuoti e, kalbą e, bei terminus su reglamento tekstu. E, todėl laukiame, kokį kaip bus suformuluotas reglamentas ir perkelsime reglamento straipsnius į direktyvą. Tikiuosi, kad E, po vieno ar dviejų papildomų susitikimų su šešėliniais pranešėjais e, rugsėjo mėnesį mes būsime pasirengę teikti e, direktyvos tekstą svarstymui. Keletą žodžių dėl bendro teisės aktų paketo. Norėčiau Nenorėčiau kartotis, ką sakė kolega, tik tai pasakysiu, kad esame e, naujome etape, esame post prizmės e, atvejo e, etape, kai duomenų apsauga iškyla į naują šviesą ir mes turime labai rimtai e, e, savo darbe atsižvelgti į pastarųjų dienų įvykius. Ir e, direktyvos atžvilgių dar kartą pasikartosiu, kad mes bent jau kaip parlamentas reikalaujame bendro paketinio požiūrio turime suvienyti susijęti e, viešai sektorių su privačiuoju sektoriumi e, šiuose srityse ir visos politinės e, frakcijos turėtų prisijungti prie šios pozicijos. Aš visiems taip pat norėčiau priminti, kad mes, Europos parlamentas, visada sakėme, kad mes norime vieno, vieningo teisės akto e, susijusio su visomis e, e, sritimis duomenų apsaugos kontekste. Ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos ir viso, visi kolegos pritars mūsų kreipimusi. Sbite. Prašyčiau trumpai. Labai ačiū. Na, labai trumpai tikiuosi pasistengsiu, žinau, kad laiko turime mažai, norėčiau pirmiausia pranešėjai padėkoti už atliktą darbą. Dabar mes e, stengiamės dirbti labai intensyviai ir žinoma, prieš vasaros atostogas norime, kad tai, ką galima, atliktume. Na, tikiuosi, kad galima bus pateikti balsavimui šį klausimą spalio mėnesį. Tačiau nemanau, kad kai grįšime po atostogų, jau bus išspręsti visi klausimai. Na, žinoma, reikės dar išsiaiškinti kai ką prieš spalio mėnesį. Ir uh, negalime išsiaiškinti visų klausimų dabar ir kalbėti apie juos visus, todėl kad mums trūksta laiko. Ir todėl būtų nebloga mintis tiesiog skirti tam laiko prieš spalio mėnesį, kad galėtume prieiti tam tikrų išvadų. Konstitucijos tik ką pasakė, na ir dėl to, dėl pačios direktyvos. Na, tiesiog galvoju, ar mes einame teisingą linkmę. Galbūt mes tiesiog per daug plačiai tai žiūrime, na, bet visą tai galima bus pamatyti prieš pat spalio mėnesį šitas platesnis paketas apskritai eina teisinga linkme ir manau, kad galėsime savo poziciją išsakyti prieš spalio mėnesį. Ačiū pirmininkė. Aldi grupės vardu noriu pasakyti, kad mes e, kategoriškai reikalaujame tikros duomenų apsaugos. Na, dėl reglamento. Mes iš tikrųjų nevykdytume savo pareigos kaip teisės akto kuriejai, jeigu nesutiktume su aukštos kokybės reikalavimu. Aš asmeniškai a, ne, ne, neatsiprašinėjau už tai, ko kaip šešėlinė pranešėja netinkamai padariau. Reikia tiesiog tiksliai o, suprasti žodžių, kuriuos vartome prasme. Aš čia turiu galvoje ir komisijos tekstą, ir pataisimų tekstą. Na, pranešėjas atrodo sutiko priimti kai kuriuos Aldo pasiūlytus pakeitimus. Tai, kad reikia kai kuriuos klausimus išdėstyti aiškiau. Norėčiau palaikyti kuo geresnius darbo santykius su visa komanda. Na, tiesiog galbūt būčiau a, kitaip šiek tiek dirbusi, bet negalima istorijos perrašyti. Norėčiau Janui pasakyti, kad aš ne visiškai įsitikinusi, kad mes galime prieiti bendro visiško sutarimo. Manau, kad yra tam tikrų sričių, kur nebūtinai pasieksime e, geriausių rezultatų labai griežtai, e, na, taikydami reikalavimus tekstui. Na, pasižiūrėkime, kas daug, daugiausia naudos gaus iš to teksto, kurį mes parašysime. Taip, gali būti teisininkai, gali būti verslininkai. Mes jau anksčiau žinojome, kas e, vyksta. Ir mes tiesiog turime Taip, reikėtų tiesiog, mes turime piliečiant pateikti tam tikrą e, prieš e, Pfizerio kažkokį teisės aktą. Mes turime kalbėti apie teisės aktus, galbūt čia turėtų būti galbūt direktyva, bet lygiai taip pat turėtų būti atliekamas ir tam tikras diplomatinis darbas. Aš pasirengusiai, kiek galima, kiek tai leis mano sugebėjimai pateikti tekstą, su kuriuo būtų galima iš tikrųjų dirbti ir kurį galima būtų taikyti visoms mūsų piliečių reikmėms. Labai ačiū. Keletą dalykų. Pirmiausia, labai ačiū pranešiai. Puikiai atliktas darbas per keletą pastarųjų metų. O jie tikrai daug dirba. Kada kalbame apie kompromisinius pakeitimus, mes daug vilčių dėjome į tai, kad pasieksime labai daug per e, šitą laikotarpį, bet reikia kalbėti apie tai, kiek galime skirti laiko. Negalime visko padaryti, dėl ko norėtume diskutuoti. Laiko tam neužtenka, reikia tiesiog siekti pažangus. Galime prisiminti netgi diskusijas dėl teisės aktų, kurios jau įvyko. Bet dar kartą noriu pabrėžti, kad mums reikia, reikia ir kokybės, ir reikia tam tikro laiko pasiekti tos kokybės. Reikia tiesiog tinkamai žiūrėti į visą klausimą. Galiu pasakyti, kad šita, tas pagrindinis reglamentas. Na, leidom pamatyti galimas problemas. Nesusidurėme su e, tokia sunkia techninė problema, dėl kurios diskutuojame keletą metų. Mes turbūt turėtume skirti bent jau valandą ar dvi valandas mūsų komitete, kad užtikrintumėte, kad šitą kompromisinį pakeitimą būtų lengva iš tikrųjų suprasti. Ne, nes už komiteto ribų mes galime tiesiog paaiškinti, galėtume paaiškinti, apie ką jis iš tikrųjų. Na ir parlamente, manau, šitą pasieksime. Aš irgi trumpai. Labai svarbu. kad mūsų atliekamas darbas būtų prieinamas žmonėms, kai žiūrime į prizmės klausimą. Mūsų piliečiai tikisi, kad mes atliksime darbą tinkamai ir reikia užtikrinti, kad šitas teisės dokumento tekstas. Ir kad 42 straipsnis, e, komisijos pasiūlymo 42 straipsnis būtų suprantama žmonėm. E, visiškai įsitikinęs, kad ponas Albrecht ir jo e, šešėlinė komanda iš tikrųjų labai daug įdėjo darbo rengdama kompromisusius pakeitimus. Bet Aš jaučiu iš komiteto narių na, tam tikrą nekantrumą. Na, kai sakome, kad spalio mėnesį mes balsuosime komitete, ar čia galime užtikrinti tai, Žan Filipai, kad taip iš tikrųjų įvyks, todėl kad mes, vidaus rinkos komiteto nariai, turime toliau svarstyti e, tarptautinės rinkos klausimus, artėja rinkimai ir na, jeigu mūsų taryba net, nedirbs pakankamai efektyviai, tai visą tai įvyks tik tai po rinkimų. Ir tada, žinoma, mes atsidursime nelabai kokioje padėtyje. Na ir vėlgi, pavyzdžiui, prizm e, suteikiam naują darbą, bet Na, na, tiesiog norėčiau e, paprašyti, kad duokite mums tam tikrų rezultatų ir kiek galima pagreitinkim darbą. Taip, labai ačiū, ponė Vandekap, Savamara. Mikrofonas, prašau. Na, aš sakiau, kad vokiet, rinkimai Vokietijoje taip pat turi įtakos. Norėčiau paprašyti tarybos. Na, Lietuvos, Lietuva pirmininkaujantį kalbą apie ištisą paketą. Na ir bet taryboje buvo lyg blokuojama. Norėtume sužinoti, kokios problemos kyla na, viešajame sektoriuje. Nežinau, kada Saras Linfordas galės pateikti savo poziciją dėl to. Nes man atrodo, kad na, jie iš tikrųjų gina šitą gana sudėtingą klausimą. Na, dėka komisijos e, reglamentas, na, liktai iš tikrųjų juda tinkme linkme, bet kyla e, dar kitas klausimas, tai, na, teritorijų klausimas yra, direktyvoje nieko apie tai nėra. Mums reikia, kad direktyva būtų patvirtinta kiek galima greičiau, Na, pavyzdžiui, sakykime, kyla Šiaurės Amerikos klausimai. Nauji stojimo klausimai. Mes Europos parlamentai matome čia problemą ir mums reikia atsakymą, kėdom visų duomenų Reikia atsakymai visus tos kylančius klausimus. Mes negalime sutikti tiesiog dėl duomenų apsaugos paketo. Yra ir kitų klausimų. Na, manau, pirmininkas sako, kad mes nepamiršime šito klausimo, dar niekas nebaigta iš karto po vasaros atostogų. Grįšime prie šito klausimo, todėl kad jis labai svarbus. Na, žinoma, labai gaila, kad uh, e, mums tai trūksta laiko. Uh, neduosiu komisijai tik tai minutėlę. Galbūt vieną minutę, nedaugiau, prašom. Labai prašau, nedaugiau kaip minutę komisija. Taip, supratau. Na, komisija tiesiog uh, sveikina atliktą darbą. Uh, Na, mes taip pat a, sveikiname tą požiūrį, kad tai turėtų būti visas paketas. Tik tai tiek. Ačiū. Labai trumpai. Na, taryba. Ačiū pirmininkė, kaip mano ministras paminėjo šiame komitete prieš valandą. Šitą e, domenų apsaugos paketas bus vienas iš Lietuvos e, pirmininkaujančios dabar prioritetų. E, ir buvo pasakyta, kad bus siekiama tolesnės pažangos, mes tęsime e, darbą e, su tuo paketu. Na, o diskusijos dėl direktyvos e, vyks lygia grečiai. Dar taryboje nėra priimta jokių sprendimų dėl instrumentų taikymos ryties. Na, bet, man atrodo, bus ir toliau o, aptariami šitie klausimai, bet kaip sakiau, kad kol kas dar o, galutinių sprendimų nėra. Na, mes grįžtame prie pranešėjo. Noriu dar kartą patikrinti, kad po vasaros atostogų tikrai grįšime prie šito klausimo bet e, mes e, tiesiog kalbame jau prieš 15 minučių kalbėjome apie bendrą devę susitikimą. Ačiū labai už apsikeitimą nuomonėmis. E, ačiū taip pat. Nežinau, kad pranešėjams kliūva iš tikrųjų labai daug darbo. Vyksta daug susitikimų ir reikia suprasti, kad Buvo iš tikrųjų sunku surenkti visus tuos posėdžius. Kai kurios frakcijos tiesiog skundžiasi, kad per daug tų posėdžių reikia, kad ir sekretariatas, ir kolegos tai suprastų. Na, dėl o, tokio bendro sutarimo požiūrio aš visiškai sutinku. Na, galų gale nebus visi patenkinti. Uh, E, visiškai aišku, kad reglamentas tiesiogiai liečia tiek daug sričių. Negalima tikėtis, kad visiems jisai tiks. Reikia pragmatiškai žiūrėti ir stengtis rasti e, bendrą sutarimą, rasti kažkokius bendrus, vieningus standartus e, mes nusprendėme, kad čia parlamente reikėtų na, mes jau kalbėjome 2011 metų Liepos mėnesį, kad mums reikia tam tikro bendro sutarimo ir bendrų standartų, o kurie prasidėtų a, nuo 95-ojo direktyvoje išdėstytų standartų. A, tai m, tie noriu, kad pamatytumėte, kad mums reikia e, laikytis to, dėl ko mes esame nusprendę ir kad e, pasiektume kažkokį sprendimą, reikia pragmatiškai tai žiūrėti, galbūt atsakyti kai kurių savo pozicijų. Mano e, pasiūlymuose buvo atsižvelgta į daugelį e, rūpeščius keliant, susirūpinimą keliančių dalykų. Bet jeigu norime pasiekti, kad iš tikrųjų reglamentas e, būtų patvirtintas, reikia, kad bent jau didesnė dalis, daugiau negu 51 procentas palaikytų. Tai manau, kad e, piliečiai iš tikrųjų tikisi, kad mes e, vieningai e, žiūrėsime į šį klausimą, kad mūsų požiūris bus, e, na, kad mes protingai, vieningai spręsime šį klausimą. Taigi, pabaigai trumpai. Na, norėčiau pabaigti pasakydamas didelį ačiū ir politiniam frakcijom, ir sekretariatui už tas e, ilgas darbo valandas. Ačiū visiems. Ačiū iš bendradarbiavimą. Aš esu tikinęs, kad mes suprantame padėtį, kad tai nepaprastai svarbus klausimas e, ir toliau mes tęsime darbą ties juo. Taigi noriu labai prašau, kad ir tie, kurie išeina, ir tie, kurie ateina nauji, tai darytų tyliai. Thank you, colleagues. Thank you for your patience and cooperation. Ačiū kolegos, ačiū už kantrybę, bendradarbiavimą. Liko vienas darbo tvarkės e, klausimas ir, žinoma, labai norim atsiprašyti devio komiteto narių už tai, kad e, vėluojame pradėti bendrą posėdį. Tačiau atsilikome ne šiaip savo, nes pas mus e, lankėsi keli ministrai, tad ačiū Jums dar kartą už kantrybę, einam prie reikalo iš karto. Norėtumėm sužinoti, koks yra turinys komisijos komunikato dėl vystimosi poveikio migracijai e, didinimo pas mus atvyko vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas ponas Robas Rocenburgas. Kaip suprantu, jūs sėdite ten ir taip pat turime DEFCO generalinio direktorato atstovę pas mus atvykusią Jelenę Burgad. Ačiū, kad atvykote į posėdį, po to suteiksime žodį ponui Berntu Hemingvėjui kuris yra tarptautinės migracijos regioninio biuro Bruselėje direktorius. Ir po to vyks diskusijos su nariais. Tačiau pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Korinai Kretu, kuri yra Deve komitmininkė. Prašau jūsų įžanginiai žodžiai. Ačiū už tai, kad pristatėte. Manau, kad apsikeitimas nuomonėm labai svarbus, kalbant e, apie ES indėlį į antrą aukšto lygio dialogą dėl tarptautinės migracijos, kuris vyks spalio 3-4 šiais metais jungtinių tautų e, buveinėje. Ir, žinoma, kalbame apie labai e, svarbę temą, ypač šiais ekonominio nestabilumo E, laikais, ekonominė krizė, klimato kaita, labai didelis nedarbo e, lygis, e, trūksta saugumo, kartais nėra galimybės tam tikrom bendruomenėm rinktis savo kelią, dėl to tik tai didėja nedarbas. Ne dėl to kyla demonstracijos, e, streikai, dėl to ir nepriteklius visame pasaulyje. Ir žinoma, čia migracija yra ne tik tai galimybė pasirinkti geresnį gyvenimą, bet kartais vienintelis e, sprendimą. Žinoma, migracija nėra vienintelis atsakas, tačiau tai turi būti dalis bendro sprendimo. Ir aišku, teisėta kontroliuojama migracija duoda naudos ir kilmės šalim, ir paskirtiem šaltėm perlaidos yra svarbi dalis pasaulinės finansinės plėtros. Kartais žmonės ne, negali dirbti, negali prisidėti prie tūkstantmečio plėtros e, tikslų ir migracija e, gali e, prisidėti prie verslumo, tai gali padėti kurti e, darbus ir dėl to ES turi būti suinteresuota didinti migracijos vaidmenį, e, vykdant plėtrą koordinuotai. Ir džiugu matyti, kad Europos komisija laikosi tokio paties požiūrio šį klausimą ir konkrečiai įvertinau e, tai, jog paminėtos moteris, vaikai, paminėta kova su priekyba žmonėmis. Norėčiau paminėti klausimus, į kuriuos turėtumėm susitelkti, ypač Deve komiteto požiūriu. Migracijos aspekto integravimas į post MDG darbotvarkė, atsižvelgiant į tai, kad pasaulyje viskas šiuo metu labai susiję yra ir keičiasi tendencijos. Uh, E, pasaulinio e, skurdo, reikėtų e, peržengti tą požiūrį, kur kalbama vien tik tais apie pagalbą, reikia galvoti apie atskaitomumą, ledikimumą. Ir žinoma, negalime kenkti žmonių teisėm ir plėtros perspektyvom ryšiai tarp migracijos ir plėtros turėtų būti tai, ką reikėtų atsižvelgti darbo atvarkėje po 15 ir šio požiūriu um, gyventojų uh, dinamika po 15 metų turėtų būti mūsų diskusijų e, centre. Turėsime gerą galimybę kalbėti apie iššūkius ir galimybės, kurias sukuria migracija ir mobilumas vystimus, skaitant ryšius su e, globalios darbo rinkos e, plėtra, taip pat ir gyventojų judėjimą besivystančiose šalise. Antras dalykas būtų pietus pietos migracijos pozityvus aspektai. Su tuo susiję klausimai nėra labai gerai suprantami, daugiausia dėl to, kad e, duomenys apie migraciją besivystančiose šalise nėra išsamus, nepatikimi. Junktinių tautų duomenų e, bazės duomenys rodo, kad migracija pietus pietus sudaro 47 procentus visos migracijos iš pietų, kaip tik tai todėl reikėtų plėsti veiksmus tradicinėse migracijos rytėse. E, ir išplėsti tai ir pietus pietus kontekste, pavyzdžiui, padėti perlaidoms uh, Um, plėtoti kryptimi pietus pietus, nes e, nėra perlaidų rinkoje e, konkurencijos, labai dideli komisiniai mokesčiai yra. Ir e, paskutinės rytis tai politikos sanglauda vystimusi užtikrinti. Turime uh, E, užtikrinti, kad mūsų plėtros e, politikai e, nekenktų, bet kad padėtų kitų sričių politiką. Pagal Eurostatą Europos Sąjungoje dabar yra 32 milijonai migrantų, migracijos spaudimas prie pietinių rytinių sienų didėja, todėl mums E, reikia siekti labiau užtikrinti orumą visų migrantų, kurie gali prisidėti prie darbo rinko, rinkos poreikių užtikrinimo. Turime e, palengvinti prieimimą kvalifikuotų uh, darbuotojų judumą ir tikiuosi, jog mums pavyks išsiaiškinti geriausias e, priemonės migrantų vaidmeniui e, stiprinti, e, koordinuojant darbą su Europos komisija ir su visom atitinkomom tarptautiniam institucijom. Kretu, now we proceed right away with the Commission's representative, starting with the DG Home, Mr. Rottenberg. Dabar ponas Rottenberg, komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju e, ir bendra pirmininkiai už tiek e, e, klausimų, kurie įkvėpė mus rengiant komunikatą. Kaip žinote, komunikatas prieš šešias savaitės buvo patvirtintas kartu, parengtas generalinio vidaus reikalų direktorato ir kito direktorato. Tai yra e, dviguba e, prigimtis šio e, komunikato. Spalio mėnesį mes toliau tęsime dialogą, nes norime kalbėti vien balsiai ir norėtume padėti valstybėms narėms pasiekti e, e, šių tikslų. Štai kodėl e, kurdami šio e, komunikato e, struktūros mes e, ją stengiamės išdėstyti labai struktūriškai, tai pasakytina ir apie 2.5 punktą ir apie 6 punktą. Mes taip pat galvojame, ką patys galime nuveikti vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu kaip pasiekti migracijos e, politikos tikslų. E, ko nerasite tekste ką ir ką norėčiau e, paminėti, tai yra trečiasis tikslas, kurio siekiame komunikatu, kad mes norime parodyti, kad didžiuojamės tuo, ką pasiekėme. Mes esame tam tikri pionieriai e, išorinės migracijos srityje e, ir e, manau, kad mes įkveipsime ne tik savo pačių dialogą, bet ir kitų pasaulio valstybių dialogą. Mes buvome vieni pirmųjų nustatę ryšį tarp migracijos ir vystimosi. Mūsų E, e, įkvėpė e, PCD mintis ir idėjos, kurios buvo kaip kelrodė žvaigždė mūsų darbe komisijoje per pastaruosius 15 metų. Ir dar bendrais bruožais manome, kad mums pavyko įtvirtinti bendrą laisvų judėjimo erdvę vadinamą Schengenu. Ir galime būti užtikrinti, kad esame pasirengę dalinti savo patirtimi su visomis e, pasaulio valstybėmis, kad sujungtume e, migracijos ir vystimosi e, teigiamus aspektus. E, pirmųjų e, dėrybų e, metu mes tvirtiname, kad jeigu norime būti pasirengę 21 amžiaus iššūkiams, turime pripažinti migracijos potencialą, didžiulį potencialą vystimuisi. Tai reiškia, kad kalbame apie politikos formavimą ir taikymą, e, e, smegenų nutekėjimo e, klausimą, pietų, pietų migraciją. Taip pat kalbame apie ES vidaus migraciją ir judumą. Taip pat turime užtikrinti užtikrinti e, migracinius srautus e, tarp miesto e, ir kaimo, kad jie vyktų kuo sklaidžiau ir priverstinius migrantus taip pat įtraukti į vystomąjį darbą. Mes Nu, numatėme nuo 2015 e, metų e, vystimos e, pagrindų programą ir norėčiau pabrėžti, kad migrantų teisų gynimas jau įsilėjo į tarptautinį teisinį kontekstą, tačiau tuo pačiu komunikacija ką tas reikalauja įgyvendinti tai, kas e, jau yra susitarta e, ir įgyvendinti tiek nacionalinėme, tiek regioninėme e, lygmenyje jau patvirtintas migracijos taisyklės. Taip pat kalbame apie žmogaus teisų įtvirtinimo instrumentus ir už tikrinti migrantų pagrindinės e, teisės. E, per trečiasias e, dėrybas kalbame apie partnerystę ir kaip suderinti migraciją bei plėtros politiką. Stengiamės pasidalinti savo patirtimi dialoguose, pristatome savo nuveiktus darbus, kaip valdyti migraciją ir pripažįstame pasaulinio forumo svarbą. E, taip pat e, pabrėžiame e, svarbą bendradarbiauti su jungtinių tautų agentūromis ir pabrėžiame Tarptautinės migracijos organizacijos vaidmens svarbą šiame kontekste. Tačiau tam tikslui būtinas bendrų pastangų koordinavimas E, ir e, glaudžiai bendradarbiaujame su Peteriu Sutherlandu. E, ketvirtosios darybos yra skirtos darbo migracijai. Čia mes raginame pašalinti dar egzistuojančias kliūtis darbuotojų migracijai Čia kalbame apie svarbą užtikrinti saugos aspektus, netrukdant e, legaliai darbo migracijai. Taip pat turime užtikrinti darbo apsaugą e, migrantų atžvilgių ir užtikrinti jiems padorės darbo sąlygas. Deja, šiandien e, migrantų darbuotojų darbo sąlygos yra e, e, nepatenkinamos. Taip pat čia minime tą darbą dar, kurį turėtume nuveikti, kalbant apie pensijų perkeliamumą ir tas turėtų būti įgyvendinta tarptautiniu, mm, pras, e, tarptautiniu mastu. E, dar buvo daugiau paliestų temų, aš e, plačiau nesigilinsiu ir mano kolega galbūt tai paminės. Uh, Ačiū. Na, aš labai prašiau visų atkreipti dėmesį į laiką. Taip, mes jau tuoj pasieksime vertėjų darbo pabaigą. Taip, norėtume dabar duoti žodį nariam Digidepko, kuriai atstovauja ponė Buger. Gal jūs norėtumėte kam nors pasakyti, žodis jums. Ačiū. Perėsiu prie prancūzų kalbos. Mes labai vertiname tą faktą, kad šis posėdis buvo surinktas Europos parlamente kartu su Libė ir komitetais. Tai rodo, kad mes koordinuojame veiksmus. Komunikatas, kurį mes aptarėme, yra bendro darbo rezultatas. DEPCO ir e, pilietinio teisų departamento rezultatas. Kaip mano kolega jau sakė, paprastai mm, tai, ką mes tradiciškai darome, pasirodė neužtenka. Reikia įvertinti plačiau migracijos poveikį vystimuisi, taigi reikėtų žengti toliau, negu kol kas tai darėme. Reikia kalbėti apie didelį migracijos potencialą. Reikia daugiau dėmesio kreipti į vystumus ir tokius savimigracijos pasiekmes. Dabar mes daugiau kalbame apie migraciją į Europą. Bendra pirmininkas jau atkreipė dėmesį į tai, kad daugelis migrantų gyvena šalyse žemiau skurdo ribos, ypač kada mes kalbame apie Afrikos šalis. Taigi dažnai pagrindinė migracija vyksta iš tų šalių reikėtų pasakyti, kad e, dažnai nėra pakankamas infrastruktūros, kad galima būtų patirti naudos iš migracijos. Taip, e, man atrodo, kad kilmės šaliai turi didelės įtakos migracija, pavyzdžiui, 23 procentai perlaidų e, yra nukreiptos į besivystančias šalis. Uh, mes tam nekreipiame pakankamai dėmesio. Mes taip pat matėme, kad yra tam tikra tendencija, kad šiek tiek kol, mes kol kas per daug dėmesio kreipiame į ekonominį e, vaidmenį, kurį vaidina migracija. Mažiau mes kreipiame dėmesį į socialinį ir socialinį vystimąsi. Na, mes kalbame apie, turėtume kalbėti apie aplinką, apie e, tai, kad vis daugiau žmonių iš kaimo vyksta į miestus. Na, komunikate e, kalbama apie platesnį, labiau ambicingą požiūrį. Na, žinoma, neužtenka reikėtų aukštesnių lygmens dialogų, reikia taip pat nepamiršti ir įvertinimo. Labai svarbus jis yra ir pokyčių darbo tvarkiai. Ir taip pat migracijos ir vystimosi ramščiams. Komunikatas norėtų pasiekti, kad šitie ramščiai papildytų vienas kitą. taip kad ir migracijos, e, ir įstumasi prioritetai e, vyktų tą pačią linkmę. Na, galima kalbėti apie GAM e, sritį, tai yra pokyčių darbo atvarkė. O kuo labiau mes išnaudosime galimą potencialą, tuo geriau bus visai Europai. Na, pavyzdžiui, galima kalbėti apie finansinių perlaidų kaštų sumažinimą. Reikia užtikrinti ir tai, kad migracija, imigracija būtų žiūrima iš vystimuose perspektyvos. Ar reikėtų stiprinti pajėgumus, žiūrint imigraciją ne tik iš neigiamas, bet ir iš teigiamas pusės migracija gali vykti įvairiausiamis formomis. Ir tai, žinoma, gali turėti didelės įtakos ekonominiai, socialiniai ir aplinkos sritims. Žinoma, svarbu ir iš kur, ir į kur e, vyksta migracija. Taip pat e, komunikate žiūrime tarptautinę dimenciją. Mes įsitikinę, kad reikia migraciją integruoti kaip vieną iš iššūkių kylančių mums. Taip pat e, turėtume pasinaudoti savo na, geografiniais instrumentais. Migracija, taip, tai yra sritis, į kurią kreipiamas didelis dėmesys, bet reikia nepamiršti, tai ką sakiau, kad įvyksta įvairiausiamis formomis. Mūsų partnerės šalis turėtų taip pat atkreipti dėmesį į tas formas. Ir reikia, kad e, šias įvairios formas e, atsirastų ir e, migracijos, jų migracijos politikoje reikia valdyti migraciją, tai ko siekia komisija. Ir geografinė prasme bet ir apimant įvairiausias migracijos sritis. Tai čia pradedant nuo sienų apsaugos, taip pat ir darbo vietų apsaugos. Na, aš matau, kad jūs jau pasiruošęs trinktelėti savo plaktuku. Ačiū. Galiausiai mes turime pripažinti, kad mūsų tikslai labai ambicingi ir jeigu norime juos įgyvendinti, reikia politinės valios. Tai, kas kol kas buvo laikoma negatyviais dalykais, tai reikia peržiūrėti. Na, reikia atkreipti dėmesį į kilmės šalis ir į žemą pragyvenimo lygio, vidutinio pragyvenimo lygio šalis. Reikia integruoti uh, pabėgėlių klausimą į mūsų nagrinimą sritį, nes pabėgėliai atsiduria pažeidžiamoje padėtyje. Reikia pamatyti, kaip pabėgėliai gali ištrūkti iš spastų, į kuriuos yra patekę. Taip pat sąsajas, ekonominės ir socialinės sąsajas ir, kaip sakiau, pakeisti požiūrį į migraciją. Nes čia jau ir baigsiu. Ačiū. E, Taip mes jau nebeturime laiko. Norėčiau padėkoti vertim už tą papildomą laiką, kurį jums suteikė. Taigi turime 8 minutės. Panas Hemingvėjau, ar norite kalbėti? Taip, norėčiau atsiprašyti už tai, kad trūksta laiko. Norėčiau padėkoti vertėjim už tai, kad suteikė mums kelias minutės. Taip, na, perbėgsiu per keletą dalykų, stengsiuosi laikytis laiko limitų. Na, Na, mes e, vadiname labai aktyvų vaidmenį, e, rengdamiesi aukšto lygmens dialogui. Mūsų valstybės e, narėsis ruošiasi. Buvo priimtas nutarimas prašantis bendradarbiaujant su pasaulinė migracijos grupė. Uh, pasirengti 2013 metų aukšto lygio dialogui. Norėčiau pasinaudodamas proga pateikti keletą minčių apie šitą dialogą. Pirmiausia, norėčiau, norėčiau sveikinti pasiūlymą, kurį pateikė Europos komisija savo paskutinėme komunikate dėl kuriame e, buvo iš, e, daugiau dar išsakyta minčių negu ankstesnėse dokumentuose. E, na, mes kalbame apie pozityvius migracijos aspektus. Taip, bet migracija negali tiesiog pakeisti na, situacijos kiek tai liečia migracijos vietas svarbu valdyti migraciją vietiniu ir nacionaliniu tarptautiniu lygmeniu. Tiesiog galbūt pakeisti šitos dalykus, tiesiog susidurint su šitokiamis problemomis kaip klimato kaita, nedarbas, neligybė ir panašus dalykai. Uh, Mes kaip migracijos grupė laikome, kad mūsų jungtinių tautų partneriai tiesiog padidintų liekantą koordinavimą darbą ir mes taip pat palaikome pasaulio forumą ir e, Žinome, kad uh, pirmininkaujant Švedijai uh, mes iš tikrųjų remiame jų uh, mintis. Taip, e, jau buvo nekartą sakyta, kad reikėtų tobulinti migracijos valdymą. E, reikia atkreipti dėmesį į migrantų teises. E, taip, taip siūlome pagrindinius dalykus, kurie galėtų pagerinti situaciją tarptautinėje migracijoje ir e, padėtų taip pat sumažinti negatyvesias e, šito proceso pusės. Komunikate nebuvo minimas, kai ne, nemini kai kurie dalykai, tai yra reikėtų tas teigiamas požiūris į migraciją. Reikia geresnio planavimo jau nuo pat pradžios, reikia ginti visų migrantų teises Čia jau žinoma kalbame apie pagrindinės žmogaus teises gerinti jų situaciją. Na čia mes prisimename Libijos krizę, Malį. Malį tai tiesiog lyg rezultatas to, kas vyko Libijoje. Taip reikalinga pol, tam tikrą politiką migracijos klausimais, reikia rinkti duomenis, reikia taip pat visyti institucinį darbą. Ačiū ponas Hemingvėjau. Pone Kelė. Pone Kelė, žodis jums. Manau, kad e, mes čia daug galime kalbėti apie migracijos naudą e, vystimuisi E, tačiau mes e, per mažai dėmesio e, skiriame pietų krypties migracijai. Ir galbūt reikėtų pakalbėti daugiau apie tarptautinę migracijos organizaciją ir jos veiklą bei Frontex. Franceska Keller. Jūsų pasisakymas buvo trumpas. E, ar yra e, daugiau norinčių pasisakyti? Jei ne, tuomet dėkoju e, ponui Rosenburg, poniai Helenai Burgadė ir ponui Bentui Hemingvėjui. Taip pat didžiulis ačiū E, poniai Kiretų atstovavusiai DV komitetą. Rytoj darbą pratesime 9 val. Dėkuoju vertėjams.